vakar vykusio sausio 21 sprendimus. Jūs gavote visi kopiją sprendimų. Jeigu niekas neišreikš jokių pastebėjimų iki vakaro, tai e, laikysime juos patvirtintais. Dabar ponas Ertuk. Gerbiamą pirmininkė, yra pastabų ir aš norėčiau jas išsakyti. Gerbiami koordinatoriai, kurie vakar buvo mūsų posėdėje, nusteps, kad pagal ketvirtąjį darbo tvarkės klausimą mobilumo paketą uh, yra nurodyta, kad tarsi mes atidėjome tą klausimą į kitą koordinatorių posėdį. Visiškai priešingai mes nieko nenutarėme. Vakar mes išsamei aptarinėjome įvairiausias priemonės ir konstatavome, kad yra trys variantai, dėl kurių dienos pabaigoje reikėtų mm, balsuoti. Buvo išsakyta įvairiausių nuomonių už ir prieš tačiau posėdis vyko pabaigoje labai chaotiškai ir buvo visiškai neaišku, kas buvo nutarta. Kaip ten bebūtų, nebuvo nutarta, kad šis klausimas bus perkeltas į kitą koordinatorių posėdį, o be to pirmininkė turėjo parlamento pirmininkui Tajani nusiųsti laišką ir kreiptis į, koordin, į koordinatorius, kad geriau būtų padėtas taškas šioje byloje. Taigi aš norėčiau, kad šiandien transporto komiteto posėdėje būtų apsispręsta. E, dėkoju, gerbimas Sertuga, ir dar kas nors norite ką nors pasakyti? Ne? Ponas Vin Vandenkamp, prašom. Pirmininkė, vakar vakare aš taip pat dalyvavau koordinatorių posėdėje. E, tikrai toks chaotiškas ganėtinai, nors jaukus buvo tas posėdis. Ir aš nesupratau, kad mes tą sprendimą priėmėme. Tikriausiai jūs e, paaiškinsite visų galimybių detalės, bet aš noriu, kad mes dar kitą savaitę aptartume šį klausimą. Ar dar kas nors nori pasakyti? Ponas Telička, prašom. Nors jūs sakėte, kad nesai labai geros formos šiandieną, bet prašom, žodis jums. Labas rytas. Aš tikiuosi, kad jūs palengvinsite mano savijautą Aš vakar irgi dalyvavau posėdėje ir man atrodo, kad mes e, tikrai susipainiojome. E, atsirado painiava dėl skirtingų pozicijų. Reikėtų pasakyti komitete, kad dėl bet ko, ką aptarėme vakar, e, E, dėl balsavimo konkrečiai susijusio su judumo e, paketu balsai pasiskyrė, balsuojant balsai pasiskyrė po lygiai. Galima vėl grįžti prie to klausimo į koordinatorių posėdį, posėdėje, bet santykis balsų bus toks pat 50-50. Ir manau, kad iš tikrųjų reikėtų pasiūlyti komitetui balsuoti dėl šio klausimo. Mes kaip koordinatoriai privalome tą daryti, jeigu negalime susitarti tarpusavyje. Tokiu atveju reikia siekti komiteto nuomonę įsiaiškinti ir komitetas turės galimybę, turėtų galimybę balsuoti dėl tų trijų e, variantų, apie kuriuos kalbėjo kolegos prieš porą minučių. Aš nežinojau, kad diskusijos vyks šį rytą, bet gerai, ponia Liberatski. E, jums paskui, bet pirmiausiai ponia Damato. atvirkščiai, pirmiausiai ponas Liberatskis, paskui ponė Damato. Dėkui, pirmininkė. Aš noriu paklausti, ar kas nors, e, jeigu bus gražinta kažkas komitetui, tai dėl ko mes balsuosime tada? Aš nebesuprantu, ar mes balsuosime dėl koordinatorių posėdžio išvadų, tikrai chaotiškas buvo tas posėdis, linksmas, nelinksmas, kas čia dabar vyksta, dėl ko mes balsuosime. Pone Damato, dėkui pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į ankstesnę pastabą. Sutinku, mes turime balsuoti dėl visų trijų variantų. Ga, arba tiksliau turime patvirtinti tris variantus - balsuoti komitete, plenarinėje sesijoje ar siūsti laišką. Koordinatorių buvo dauguma, kurie pasisakė už sprendimą pagal įvertintą daugumą. Ir aš manau, kad e, tas variantas, tai yra balsuoti komitete, ir yra vyraujantis. Ar dar kas nors nori ką nors pasakyti? Ponas Latovskis. Pirmininkė, nieko prieš balsavimą neturiu mūsų komitete, bet suprantu, kad bus numatytas laikas pasirenkti balsavimui. Jeigu dabar nuspręstume balsuoti, tai nemanau, kad būtų daug prasmės. Suprantu, kad balsuosime, bet ne iki sausio, ne prieš sausio 29 dieną, ne anksčiau. Dėkoju tai, kas vyko vakar. Vakar per koordinatorių posėdį dėl judumo priemonių rinkinio buvo pateikti trys pasiūlymai mano. Ir koordinatoriai juos paminėjo. Pirmoji, pirmas variantas - grįžti į komitetą Antras - kreiptis į plenarinę sesiją. Ir trečia galimybė e, - kreiptis į plenarinį posėdį ir įsiaiškinti, ką daryti. E, už pirmą balsavo 24, už antrą 24. Ir trečias e, variantas - kreiptis į plenarinį posėdį, kreiptis į, į plenarinį posėdį dalyvius, kad būtų įtrauktas darbo šis klausimas. Taigi taip, aš kaip pirmininkė prisimenu atsakomybę dėl šio varianto. Ir dėl balsavimo šį rytą, aš manau asmeniškai, kad nebūtų tai labai geras kelias, nes sprendimą priemė koordinatoriai, taigi visiškai netiktų balsuoti šiandieną. Antras dalykas, taip Mes, mes turime e, apsi, dėl, dėl balsavimo kreiptis plenarinę sesiją ar balsuoti komitete, mes turime tam pasiūlymui pasiruošti, mes negalime dabar dėl to balsuoti. Ir ponas Reikė pateikė atitinkamų pasiūlymų, bet norėčiau štai ką pasakyti dėl judumo priemonių rinkinio. Kiekvienas turi prisimti savo atsakomybės dalį. Žinome, kad užtruko viskas gal net per nelyg ilgai. Ir dabar klausimas netoks, kaip mes balsuosime, bet e, klausimas e, yra susijęs su laišku, kurį turėtume nusiųsti kreipdamėsi į plenarinę sesiją ir pirmininkų sueiga turi nuspręsti. Pone Meisner, dar kokie variantai? Ich denke mal, es muss ja eine Regel dafür geben. Iš tikrųjų, pirmininkė, kaip jūs sakėte, reikėtume, reikėtų laikytis taisyklių Manyčiau, kad taisyklėse viskas yra aiškiai parašyta. Bent jau aš manau, kad mes jau seniai siekime sprendimų ir turime apsispręsti, ar šioje kandencijoje mes išspręsime šitą klausimą ar ne, ar to pageidauja taryba ir kokios nuomonės laikosi parlamentas. Todėl aš manyčiau, reikėtų balsuoti ir išsiaiškinti, kokia mūsų komiteto dauguma. Aš manyčiau, kad vis dėlto turėtų egzistuoti taisyklės, kaip jau minėjo Hertugas, kai koordinatoriai nesusitarė, manyčiau, kad plenarnėje sesijoje turėtume e, priimti šį sprendimą. Nei šeš, pranešėjai, nei šešėliniai pranešėjai, ko gero, turėtų žinoti, ką daryti, jeigu nepavyksta apsispręsti čia mūsų kontekste. Manyčiau, sprendimą reikia priimti šiandien. Jakob Dalunde, vous vouliez prendre la parole. Jakob Dalunde, prašom. Trys pasiūlymai buvo pateikti vakar kreiptis į komitetą, į plenarinę sesiją ir trečias siūsti laišką pirmininkų suėgai, kad būtų priimtas sprendimas šiuo klausimu. Mano pozicija būtų labai keista kreiptis vėl į komitetą, prašyti balsuoti dar kartą dėl to paties pasiūlymo. Jeigu mes norime kreiptis į komitetą, tai prieš tai reikėtų dar kartą pasižiūrėti kompromisus, pasižiūrėti, ar mes ką nors galime e, pakeisti pasiūlymuose ir tada dėl naujų balsuoti, dėl plenarinės sesijos be kompromisų. E, tai reikštų daugybę pakeitimų ir labai daug painiavos, sudėtingas balsavimas būtų tikrai labai sunku būtų taip veikti, manau, kad turėtume siūsti laišką pirmininkų suėgai ir pasakyti, kad nesugebėjome suformuoti, suformuoti išvados. Ponui Kor ir Liberatskijui žodis ir tada diskusijos baigtos bus. Ačiū, pirmininkė. Bent jau man atrodė, kad mes dėl sprendimo neperduotume iniciatyvos kitiems. Mes komitetas esame pagrindas, mes turėtume patys apsispręsti, ar kreipsimės plenarnę sesiją, ar svarsysime kitus variantas. Arba komitetas pasakys, kad mes neįveiksime šito klausimo šioje kadencijoje ir tada nuspręsime perkelti jį į kitą kadenciją. Aš manyčiau, dėl tų variantų mes, komiteto nariai, turėtume balsuoti. Monsieur Liberatski. Pone Liberatski, prašom žodis jums ir po to diskusiją baigsime. Labai ačiū. Man atrodo, kad ponas Koch didelė dalimi teisus. Aš manau, kad kaip ir jis e, turėtume prašyti teisės tarnybos nuomonės apie mūsų pasirinkimo laisvę, kas yra pagal taisyklės, kas prieš taisyklės. Ir galutinis sprendimas turi būti mūsų rankose. Nepamirškite, kad balsavome praėjusiais metais, balsavome prieš dvi savaitės, grįžome prie praėjusių metų birželio mėnesio rezultato ir dabar aš norėčiau matyti teisės tarnybos nuomonę ir palikti galutinį sprendimą transporto komiteto atsakomybei. Labai ačiū. Baigiu šią diskusiją. E, sprendimai, kuriuos prieimė koordinatoriai, yra priimti. E, tik čia nebuvo priimta galutinio sprendimo. Taigi viskas buvo labai aišku visiems. Visi didelė balsų dauguma tą pasakė. Transporto komiteto pirmininkė nusius dar kartą laišką ponui Tajani, kad e, pirmininkų suėga galiausiai nuspręstų Konkrečiai tariant, nebus balsavimo transporto komitete. O dabar, kas turi eiti plenarnį posėdį, tegu eina į plenarnį posėdį. E, aktyvuokit savo frakcijas, kad tai būtų galima padaryti. Vakar buvo labai aiškiai pasakyta, jokia dauguma nesusidaro nei plenarinį posėdėti, nei transporto komitete svarsyti. Taigi dabar šis dosie perdodamas COP darbo atvarkiai ir ten bus nuspręs, ar tas klausimas bus įtrauktas į plenarinį posėdį ar ne. Daugiau nieko nesusigalvokite. Vakar mes nepasiekėm daugumos ir negalim peržengti demokratijos nustatytų ribų. Mes tokios galios mes neturime. Pone Ertug ir po to jūs paskutinis dėl balsavimo. Ačiū. Ar Madūro stiliumi, ką pagalbėjote, <clears throat> bet bet kokiu atveju, kaip jūs jau sakėte, ir mano kolega Deliundė tą patį sakė, vakar mes kalbėjome apie tris skirtingas nuomonės. Ir dar kartą jūs pakartojote, ką tik prieš kelias sekundės šią temą. Šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Kodėl apie tai nėra rašoma protokole? Tai turi būti užregistruota protokole. Turime nurodyti, kad yra trys alternatyvos. Pasiektas rezultatas - laiškas e, parlamento pirmininkui, kad klausimas būtų perduotas e, toliau pirmininkų sueigai. Ir būtent pirmininkų sueiga turės nuspręsti, kaip toliau elgtis. Apie tai turi būti parašyta protokole nepriklausomai nuo to išreikšta pageidavimu, kad dabar būtent transporto komitetas nuspręs, kokia bus pasirinkta procedūra. Man atrodo, kad nebūtų protinga sakyti, kad balsavimas yra neįmanomas, nes sprendimas turi būti priimtas visame transporto komitete. Ta turi padaryti ne vienas ar trys pavieniai kolegos. Pone Artugai protokolas bus pakeistas. Bus įtrauktos trys alternatyvos. Ir šiandien po pietų nusiųsime laišką Tajaniui, kuriame akcentuosime faktą, kad nuo šiol šis dosie yra pirmininkų sueigos atsakomybės klausimas, plenarnio posėdžio klausimas. Dabar buvo prašoma balsuoti transporto komitete dėl trijų alternatyvų, bet tai yra neįmanoma daryti, padaryti. Nepradėsim iš naujo diskusijos, netam čia susirinkome, apie tai galėsim pasišnekėti vėliau, bet dabar, kai reikia priimti sprendimą ir daugumos nėra, daugumos nėra. Ponas Pavilas Telička, prašom. Pirmininkė, labai atsiprašau, bet man atrodo, kad tai nėra išvada Mes nepasiekėme susitarimo, neturime sprendimo. Jūs padarėte savo išvadas, net nebūdama tikra, ar dauguma pritarė ar ne. Aš tiesiog nesuprantu, kodėl tų trijų alternatyvų negalite pateikti komiteto balsavimui. Sutinku su tuo, ką sakė ponas Koch, Ertug, Liberatski ar Damato. Mes, transporto komitetas, turime nuspręsti, kaip toliau dirbsime. Ir jeigu mes to nesugebėsime padaryti, tada persiusime kop. Dabar aš nelabai suprantu, kodėl mes e, laišką la, e, kop apie tai turime rašyti. Tiesiog nesuprantu. Trūksta vieno dalyko. Tarp koordinatų posėdžiaus ir kop egzistuoja komitetas. Tai, kas vadinasi TRAN komitetas. Jam tenka aiški atsakomybė. Aš galiu pasakyti, kad ALDE frakcija jūsų pozicijai nepritarė. Aš norėčiau, kad mano nuomonė taip pat būtų įrašyta į protokolą. Ačiū. Baigiu šią diskusiją, tik vieną dalyką pasakysiu. Pone Teliške, puikiai suprantu, kad jūs norite eiti plenarnį posėdį, bet problema ta, kad jūsų nebuvo vakar, o mes du kartus kalbėjome apie tai ir akivaizdu, kad nėra daugumos nei vienai alternatyvai. Sekretoriatas buvo čia, sekretoriatas skaičiavo, ačiū ponė Radekai 24 buvo už tai, kad būtų nusiųsta į plenarinį posėdį, 24 už tai, kad liktų transporto komitete. Taigi daugumos nebuvo. Baigiu diskusiją. Labai atsiprašau. Mes prašome kok išsiaiškinti, kokią taisyklę galima vadovautis tokiu atveju. Kokios taisyklės? Generalinis sekretorius tą turi žinoti, komitetas turi tam tikrų teisių. Kokios yra taisyklės? Taisyklė labai paprasta. Kada koordinatorių posėdėje nėra daugumos, jeigu pasiskirsto balsai 24-24, e, sprendimas nepriimamas, nėra daugumos. Ir dosie yra siunčiamas pirmininkų suėgai. Plenarinio posėdžio sekretariatas viską nuspręs. C'est mieux, c'est mieux de voter dans la commission entière si les candidats ne trouvent pas une majorité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 Atsiprašau, dar ne. Pasikeitimas nuomonėmis. Bendros taisyklės, kurios garantuotų oro transporto e, kolektyvinių institucijų pasitraukimą iš Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos. Pranešėjas ponas Pavel Telička. Taip pat yra ponas Lutovski ir ponė Demontai taip pat yra pranešėja. Tie trys dosijai yra susijęs su Brexit, jeigu nebūtų susitarimo. Noriu priminti, kad e, koordinatoriai nusprendė taikyti supaprastintą procedūrą 50 straipsnį iš e, vidaus darbo taisyklių. Taigi procedūra bus tokia. Arba mes dirbame be pakeitimų ir e, tada Komiteto pasiūlymas būtų patvirtinti pranešimą be pakeitimų ir perduoti jį plenariniam posėdžiui, jeigu nepritars daugelio frakcijų daugelis e, parlamentarų. Tas daugelis turi būti mažiausiai penki. Kita galimybė - patvirtinti pakeitimus. Tokiu atveju pranešėjas ir tik pranešėjas galės pasiūlyti visą eilę pakeitimų transporto komiteto nariams. Ir tik tai, jeigu tam tikras parlamentarų iš daugelio frakcijų skaičius pasipriešins, mažiausiai penki, Mikėlė, prašyčiau klausyti, aš kalbu. Taigi, jeigu mažiausiai penki deputatai pasipriešins, E, ne, nepasipriešins, pritars, tada bus traktuojami, kad tie pranešėjo pakeitimai yra patvirtinti. Jeigu nebus prieštaravimų, bus perduotas dokumentas balsavimui komitete per kitą posėdį. O dabar nedelsdama suteiksiu žodį ponui Teličkai, kuris yra vienas iš pranešėjų rengiant šį dosiją. Pone Telička, žodis jums. Uh, you, Labai ačiū, ponė pirmininkė, ir ačiū už tai, kad pristatėte procedūrą Kolegos turbūt e, supranta, kad e, laiko terminai labai riboti ir tam, kad pasiektume rezultatų, e, kuriam pritartų komiteto ir parlamento dauguma, reikia dirbti labai sparčiai. Todėl aš norėčiau tik pabrėžti, kad aš norėčiau kartu su šešėliniais pranešėjais ir kitais kolegomis parengti du tekstus, kurie išplauktų iš pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų konsensuso. Ir tai turėtų padaryti dar iki šiandienos vakaro. Aš numačiau posėdį, susitikimą su šešėliniais pranešėjais ir dirbsime tol, kol ar pasieksime bendrą tekstą. E, nes šis tekstas bus nepaprastai svarbus. Ir vieną dalyką skliausteliuose norėčiau pasakyti. tokį sprendimą priėmėme ne dėl to, kad MUV generalinis direktoratas neiškėlė iniciatyvos. Sprendimas buvo centralizuotas Europos komisijoje ir pasiūlymą gavome labai vėlai. Labai apgailestauju, bet e, aš esu tikras, kad komisijos aukščiausiai ešalonai galėjo numatyti sunkiojo breksito variantą ir e, dabar kalendorius toks ankštas dėl to, kad Europos komisijoje kažkas nesugebėjo laiku priimti sprendimo laiku. Vėlgi, tai nėra MUV generalinio direktorato klausimas, tai yra centrinis komisijos valdymo klausimas. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti skliausteliuose. Neturime poveikio vertinimo. Yra tokių, kurie tiki geresnių reglamentavimų, ar bus breksitas, ar kas kitas, ar bus griežtas varkaraštis ar ne. Bet mes dabar jau matėme daugelio kolegų komentarų kuriuos sieja vienas bendras koeficientas. Kokie bus padariniai? Kol kas niekas neaišku. Pirmininkai ir pranešėjai susitiko su ponu Zelmairiu ir girdėjome, kad komisija, jeigu būtų parengusi poveikio vertinimą, breksito būtų buvę išvengta. Manau, kad atsakymas toks nėra tinkamas, bijau, kad padarinių bet kokiu atveju būtų buvę. Dar kartą noriu pasakyti, kad man atrodo, jog MUF generalinis direktoratas to negalėjo išspręsti. Ir dar keletą dalykų norėčiau išskirti. Su visa pagarba kolegoms iš Didžiosios Britanijos noriu pasakyti, jog visi žinome, kad ir kas beivyktų nuo šiandien iki realios breksito datos, Jeigu nebus pasiektas sutarimas iš anksto, ateityje turės tęstis dėrybos dėl visų susitarimų ir kad ir ką mes dabar padarytume, turėsime galvoti apie ateities dėrybų pozicijų formavimą. Aš tą suprantu ir tuo vadovaudamas ir susilaikysiu nuo bet kokių bandymų uh, peržengti uh, laisvių ribas numatytas šiame dokumente. Aš nenoriu, kad būtų pasiekta, pasiektas neigiamas poveikis dėrybų pozicijai ateityje, jeigu tokios dėrybos įvyktų. Tačiau aš turiu pasakyti, kad yra klausimų, kuriuos, man atrodo, mes galėsime įveikti, rasdami naudingą sprendimą vieną savo vartotojams, tai yra susijęs su, su E, sujungimo klausimų ir kitas dalykas, mes turime atnešti naudos įmonėms. Galiu pasakyti, kad prieš perinant prie pranešimo, Mes turėtume išklausyti komisijos paaiškinimų. Aš kalbėsiu labai glaustai. Aš esu tikras, kad visi skaitė tą tekstą, nes jis yra neilgas. Vienas klausimas yra vadinamasis viršutinių ribų nustatymas. Suprasčiau, jeigu ta nuostata būtų įrašyta ar susieta tiesiogiai su tuo, apie ką aš kalbėjau. Jeigu nebus nustatyta viršutinės ribos, dėrybų pozicija ateičiai bus įtakota. Bet kol kas to nėra, nes kad ir ką mes darytumėm, jeigu nustatysime viršutinės ribas, jos bus taikomos abiems pusėms. Taigi realiai dabar matome, kad rezultatas iš esmės turėtų E, būti siejamas su tam tikru skaičiumi skrydžių, su tam tikru skrydžių dažniu rinkoje. Ir jeigu mes tą padarysime, poveikį pajaus ne tik įmonės, bet ir vartotojai. Žmonės bus jau nusipirkę e, skrydžio bilietų, susiplanavę keliones į užsienį e, darbui ar poilsiui. E, ir jie poveikį pajaus labai aiškiai. Taigi kalbame apie įtaką vartotojui, verslui ir turizmo sektoriui bendrai. Man čia iškiltų daug sunkumų ir aš manau, kad dabar mes turime ieškoti būdų išbristi iš šios padėties taip, kad nepakenktume nei vienam iš mano minėtųjų subjektų. Dar vienas dalykas, kurį aš norėčiau išskirti ir čia kalbėsiu labai glaustai Ir aš labai norėčiau, kad komisija viską paaiškintų. Atsakomybės struktūrų klausimas. Tai yra labai svarbu, bet labai sunku tai apibriežti. Aš jau mačiau skirtingų e, pozicijų kolegų, skirtingų pasisakymų girdėjau. Viskas priklauso nuo to, iš kur mes esame ir kokios avelinijos veikia mūsų e, valstybėse, kokiais verslo modeliais yra vadovaujamasi. Labai sunku tą klausimą išspręsti. Tai, ką komisija siūlo, mano nuomonė, yra tarpinis variantas, bet aš jau esu pasirengęs tą aukso vidurio variantą išnagrinėti. Didžiausia problema ta, kad mus spaudžia laikas. Ir bus gana sunku įvesti, e, e, restruktūrizuoti nors vieną įmonę per tokį trumpą laiko tarpą. Aišku, viskas priklauso nuo turimo verslo modelio bet taip pat ir e, nusavybės atsakomybės struktūros. Žinoma, Europos rinkose tai ženkliai skiriasi. Mano klausimas toks ir būtų. Gal komisija paaiškintų, šiandien po pietų su šelniais, kai sutiksiu, tai būtų labai naudinga žinoti. Dar vienas klausimas, čia dar trumpiau kalbėsiu. Kvotų pasidalymas. Dar vienas dalykas, apie kurį turėtume pagalvoti kokių prievalių mes galime turėti susitarimuose su trečiosiomis šalimis. Tai nėra grinai vidinis klausimas. Taip, iš esmės, didžiaja dalimi tai yra vidaus klausimas, bet turim pagalvoti ir apie platesnį kontekstą. Ir paskutinis komentaras, ir norėčiau, kad komisija čia taip pat pakomentuotų. Matote, kad yra nustatyta data. Bet jeigu mes pagalvosime apie kitus pasiūlymus, pavyzdžiui, aviacijos saugos klausimą, tai pamatysite, kad jokios datos ten nėra nustatyta. Tada kyla klausimas, apie ką mes čia kalbame. Aspektų yra labai daug, bet vienas iš jų yra santykis su taryba. Iškils kompetencijų pasidalinimo klausimas. Ir mes jį turėsime labai greitai išsiaiškinti tarp institucijų. Bet tuo pat metu nesu tikras, kad Tokiu būdu mes galėsime apeiti šią problemą. Ir dar vienas dalykas, e, remiant komisijos poziciją su visa pagarba, nežinome, kokios yra kieno kompetencijos, bet ateityje mes turėtumėm stengtis užmėgsti kuo glaudesnius ryšius su Junktinė karalystė, aviacijos rytyje taip pat. Viskas turi būti abiems pusėms priimtina ir naudinga ir artimiausioje ateityje reikėtų pasirašyti aviacijos sutartį, rašyčiau tai kabutėse, nes priklausys nuo to, ar tai bus sustarimas ar kažkas kitas. Toks sutarimas turėtų būti pasirašytas kuo greičiau. Pirmininkė, tokie būtų svarbiausi mano komentarai. Galbūt reikėtų atkreipti kolegų dėmesį į šį aspektą, ypač šešėliniai pranešėjai su tuo yra puikiai susipažinę. Bet čia aš norėčiau sužinoti, ką masto Europos komisija. Mes stebime, kas vyksta taryboje ir reikia padaryti išvadą čia, užbaigti darbą, kuris ir rezultatai turi būti naudingi abiems pusėms. Bet pasirūpinkime, kad taryboje būtų pozicija. Buku, Labai ačiū, ponė Teliška. Toliau ponui Zlotovskis žodis. Monsieur Zoteski, vous êtes rapporteur, la parole est à vous. Jūs esat pranešėjas, prašau žodis jums. Ačiū. Pirmiausia, norėčiau dar kartą pasakyti, kad Brexitas yra didžiulis iššūkis ir Junktiniai karalystiai, ir Europos Sąjungai. Nepriklausomai nuo to, koks bus galutinis darybų rezultatas, reikia pasirengti tokiam scenariui, kaip kitai nebus susitarta. Taigi šio dokumento uždavinys ir šių diskusijų uždavinys pasirengti taip vadinamam kietajam breksitui ir pagalvoti apie transporto saugą ir siekti, kad e, avio bendrovės vežančios keliaivus turėtų visada įjasa e, sertifikatą arba licenciją ir kad oro bendrovės ir toliau galėtų eksploatuoti savo turimus lėktuvus ir taip pat reikėtų užtikrinti sklandų pereimą nuo IASA prie Junktinės karalystės sertifikavimo sistemos pagal ES reglamento 63 straipsnį, tai bus 20.039 reglamentas. Iš tikrųjų nemanyčiau, kad reikėtų iš esmės keisti šitą reglamentą ir todėl nereikėtų ko nors iš esmės keisti. Dėl licenzijų atnaujinimo per devynis mėnesius manyčiau, kad būtų galima pagalvoti apie šito laikotarpio pratesimą. Tačiau šiandien posėdžio metu su šešėliniais pranešėjais mes galėtume šitą klausimą toliau gvildenti. Labai svarbu, kad būtų atliktas išsamus poveikio vertinimas. Tačiau kita vertus aš sutinku su komisijos nuomonė, kad renkti šitą poveikio vertinimą šiuo metu būtų labai sudėtinga. Aš tikiuosi jūsų bendradarbiavimą šiais klausimais, tikiuosi bendradarbiauti su šešėliniais pranešėjais ir laukiu jūsų komentarų. Grazie, Demonte. Ačiū pirmininkė. Aš tą patį norėčiau pasakyti apie e, krovininius pervežimus. Iš tikrųjų būtų reikalingas poveikio vertinimas, tačiau jam atlikti neturime pakankamai laiko. Dėkuoju šiam komite, komitetui už šį pasiūlymą ir reikia siekti, kad prekės ir toliau būtų sklandžiai pervežamos netgi Junktinė karalystė išstojus iš ES. Tačiau iškyla štai kokia problema. Jeigu nebus susitarta dėl pasitraukimo, tai tuomet e, prekių pervežimas, krovinių pervežimas tarp ES ir Junktinės karalystės nebūtų niekaip reguliuojamas ir tuomet Junkinės karalystės e, transporto e, vežėjams tektų pasirūpinti licenzijomis, kurios nebegaliotų ir tai reikštų tą patį ir vežėjams, kurie veža prekes, krovinius į Junktinę karalystę. Svarbiausia užtikrinti, kad šitie tie pervežimai ir toliau būtų kažkokiu būdu reguliuojami. Reikia siekti, kad e, nesulauktume kokio nors e, neigiamo poveikio Jungtinės karalystės vežėjų teisės turėtų būti suderintos su ES teisės aktais ir reikia užtikrinti vienodas teisės ir vienos ir kitos pusės vežėjams. Ir tiems, kas veža prekes per Jungtinę karalystę. Taigi mes turėtume e, taikyti Mm, lygivertiškumo principą turėtume pažvelgti į ketvirtą straipsnį ir ten nurodytos ES teisės nuostatos. Penktajame straipsnė taip pat yra kalbama apie tai, kad komisija turėtų parengti deleguotus teisės aktus. Šeštajame straipsnė kalbama apie sąžiningą konkurenciją ir apie tai, kad komisija turėtų stebėti ar užtikrintamos vienodos konkurencijos teisės, kad kad taikomos priemonės, kurias užtikrintų e, sąžininga konkurencija ir vėl taip pat ten yra minima deleguotų teisės aktų prieimimo e, galimybė yra numatyta taip pat galimybė kontroliuoti situaciją. Tačiau kita vertus reikėtų išsiaiškinti, ką reiškia tinkamos priemonės, kadangi šita formuluotė tinkamos priemonės yra pakankamai neaiškios. E, šeštajame straipsnėje antroje dalyje, C dalyje taip pat yra kalbama apie tinkamas adekvačias priemonės. Taigi Penktajame ir šeštajame straipsnėje yra patiktos formuluotės, kurios, mano manimu, yra pakankamai aptakios. Jas reikėtų patikslinti. Be to, šiandien po, pietėjų, po pietų susitiks šešėliniai pranešėjai ir aš esu pasirengusi atsižvelgti kolegų galimus pasiūlymus. Ačiū. Dėkoju gerbiami pranešėjai už e, pristatymą pranešimų. Dabar e, kiekvienam kalbėtojui steiksiu po minutę ir aptarti reikia per keletą minutę visus pranešimus. Dabar e, Paskaldė Grandės, prašom. Dėkoju. Pirmininkė, apmaudu, kad nelieka daug laiko. Taip, e, tai yra supaprastinta procedūra, bet uh, E, mes turime iš esmės kalbėti apie tos dalykus, jeigu dabar dėl visų pranešimų kalbės visi šešėliniai pranešėjai, mes pernelik simplistiškai viską e, žiūrėsime tiek dėl procedūros ir dabar e, noriu labai trumpai pristatyti penkis elementus, kurie man kelia susirūpinimą. Dėl sektorių, kurie susiję turizmas, aviacija ir svarbiausias dalykas 2018 metų susitarimai tarp ES ir Britanijos, bet dabar kyla labai daug klausimų. Dėl to kitas dalykas e, - bendri skrydžiai, coaching, taip vadinami skrydžiai. Tūkstančiai e, keleivių bus e, tarsi perduoti kitiems operatoriams ir tai e, bus e, labai dėlė našta. Trečias dalykas. E, Reglamentas dėl orlaivių. Reikia labai aiškiai apibriežti visus terminus. Ir ketvirtas dalykas e, - dvišaliai starimai, kuriuos komisija Junktinė karalystė draudžia sudaryti. Kaip žinote, visuomet tie klausimai buvo nacionalinės kompetencijos dalykai. Ir dar vienas dalykas, 2008-2008 e, metų reglamento gyvenimas noriu pasakyti, kad būtų išsamei aptarta licencijų e, problema, nes tai yra labai rimtas klausimas. Negalima nelankščiai elgtis, nes tada nukentėtų ir operatoriai, ir, tai, ir keleiviai. Mes turime uh, rengiame viešasias konsultacijas dėl reglamento 1008-2008 gyvendinimo. Ir man atrodo, kad reikėtų štai ką daryti. Reikia e, pratesti e, metams ar kokiam nors kitam e, protingam laikotarpiu visų dabartinių licencijų galiojimą. Aš manau, kad mes sugebėsime rasti gerą sprendimą. Ačiū ponė Paskualtė Grandės, žinau, kad e, ne visiems patinka tas laiko stygius, bet e, ką padarysi. Neturime jo daugiau. Pone Foster, nežin, aš galiu ir viršyti tą minutę pirmininką. Aš sutinku su pranešėjų ir ką tik kalbėjusio kolegos nuomonė, bet į ką neatsižvelgta mano nuomonė, į tai, kad uh, 19 metais numatytas iš anksto padidėjimas e, oro transporto ir daug yra parduota jau e, vietų lėktuvuose, žmonės suplanavo atostogas ir dabar žmonės pradeda atšaukinėti savo tos tokios, nežinau, kaip mes išspręsime šį klausimą. Ir mes ir komisija iš JATOS, iš TUI gavo daug informacijos. TUI yra labai gerbiama įmonė, ji nepaprastai susirūpinusi yra e, dėl to, kad Belgijoje, Niderlanduose, Prancūzijoje, e, Vokietijoje, Švedijoje jų e, lėktuvai nebegalės pagal naujasias taisyklės skraidyti. Uh, Aš e, nemanau, kad e, tai būtų geras sprendimas, mes neturėtume nei laikinai, nei e, visam laikui patekti tokią situaciją. Į Prancūziją skrydžiai 5 milijonai užsakyta jau vietų yra. Ir kaip ar dabar galima ir ispanų labai daug atvyksta pas mus ir ar prane, turi pranešinėti dabar operatoriai, kad jų kelionės bus atšauktos. Aš nežinau, kad, ar tai yra geras kelias e, veikti toliau. Ir amerikiečiai galbūt e, visai teisūs. Kalbu apie atvirojo e, dangaus susitarimą. Bet amerikiečiams labai nepatinka tai, ką jas mato. Jie mano, kad tai, kas siūloma, pažeidinėja JAV ir ES atvirojo dangaus susitarimą. Aš norėčiau pasiūlyti komisijai pagalvoti apie tai. Mes bandysime uh, taip pat rasti išeitį. Mūsų požiūriai yra panašus ir mes uh, bandysime ieškoti kažkokios išeities. Bet e, uh, pirmiausiai siūlykime praktinės išeitis, nes kol kas e, um, esame labai nusivylę. E, vienas iš labiausiai mane nuvilusių tai klausimų per pasaulius metus, kuris atėjo iš komisijos pasiūlymų. E, žinote, kad iki 15 valandos galima pateikti pakeitimus. Arba reikia kalbėti apie esmę iškart, arba e, gerbkite kolegas. Dėlundė, vienai minutė. Dėkoju. Labai labai trumpai kalbėsiu, bandysiu šiek tiek stabdyti laiką. Mes iš principo išnagrinėję pasiūlymus pritarėme komisijos bendrai pozicijai, nors galime galbūt pasakyti, kad būtų gerai e, buvę, jeigu daugiau laiko mes būtume turėję. E, bet kol kas e, dėja tokios galimybės neturime. Dabar ponios Lotovskio pranešimas. Noriu steigti žodį ponui Gygoldui. Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi tuo, kad komisija atsisakius Junktinėje karalystėje pritarti sutarčiai vis dėlto galvoja apie kitus galimus variantus, mes pirmiausia turime galvoti apie transporto saugos klausimus ir aš norėčiau, žinoma, vertinimą pateikti pakankamai labai e, atsargiai. Manyčiau, kad e, nesusitarus e, Junktiniai karalystė dėl Brexit reikėtų vis dėlto pagalvoti apie tai, kad neįvyktų kokiu nors esminių pokyčių uh, užtikrinant saugos standartus, kas galėtų reikšti ir problemas ES vežėjams. Turiu omenyje ne tik tai transporto saugą, bet ir galimas neigiamas pasiekmes mūsų verslo subjektams. Todėl aš dėkoju komisijai, kuri siūlydama, galvodama įvairiausius variantus, vadovaujasi dabartiniais teisės aktais ir ko gero e, ir po išstojimo reikėtų pripažinti turimas licenzijas, e, jas įvertinant pagal dabartinius teisės aktus ir tuomet jungtinė karalystė, nors ir bus trečioji šalis, galės veikti pagal JASA. Monsieur Van Miltenburg. Ponas Van Miltenburg, jo nėra, įkeičia Van Steličką, prašom. Dėkuoju, pirminkė. Kolega negalėjo atvykti į posėdį dėje. Ir aš tikiuosi, kad per minutę e, išsakysiu jo požiūrį. Ponas Van Miltenburgas sako, e, kad nepriklausomai to, ar bus susitarimas ar nebus, mes turime būti pasirengę bet kokiai išeičiai ir reikia galvoti, kaip užtikrinti sklandų jungtinės karalystės pasitraukimą. Ir taip pat e, įmonės, kurios naudoja orlaivius, juos stato, turėtų turėti galimybę sklandžiai dirbti tomis aplinkybėmis. E, taip pat e, E, žinome, kad e, kai kurios atsarginės dalys lėktuvų gaminamas tik tai keliose vietose ir dėl to reikia užtikrinti sklandų visos sistemos funkcionavimą net ir po to, kai Junktinė karalystė tampa trečiaja šalimi. Dėl to nereikia grėžės, grė, e, dar griežesnių standartų ar ribojančių standartų, nes nuo to gali nukentėti aviacijos sauga. Ponas Taylor. Jo nėra. Nebėra kitų šešėlinių pranešėjų. Dabar Demonte pranešimas. Pone Kliūn, dėkoju. Tikriausiai niekas nenori tokio klausimo nagrinėti, bet dėja reikia pasirengti bet kokiam nenumatytam atvejui, e, turėti atsarginį variantą. Aš manau, kad dvišalio vežimo apibrėžimas turi būti patikslintas ne, mm, ger, nepakankamai tiksliais apibrėžę e, kelio, keliavimo prekių iš Junktinės karalystės į Airiją e, ir į Junktinę karalystę apskritai E, taip pat reikia e, apibriežti Doverio kalę maršrutą ir e, prekių vežimą į Britaniją per Airiją. Šiandieną po pietų dar mes kalbėsime per savo postį apie tai. ES Junktinės karalystės veikla, vežėjų veikla, kabotažas turi būti išnagrinėti klausimai, kad būtų užtikrinta, jog visos nuostatos atitinka ES teisės aktus. Dėkoju. Dėkoju, ponas Lotovskis, e, dėl Demonte pranešimo. Aš noriu pasakyti, kad EKR frakcijai svarbiausias dalykas yra galimybė užtikrinti visas transporto paslaugas po breksito. Kabotažą tranzitą ir kitas paslaugas be apribojimų patekti į rinką, nes kitų atveju nukentės įmonės, ypač tos, kurios teikia paslaugas Junktinė karalystėje. Dar vienas svarbus labai klausimas. Uh, autobusų, vežimo autobusais e, tolimojo susiekimo ir kodo pasidalymo teisės, kai įvyks breksitas, jungtinė karalystė nebebus sustarimo pasirašančioji šalis. E, tai reiškia, kad keleivių transportas, transporto nebus įmanoma vykdyti, nes nebeliks teisinio pagrindo ir tai labai pakenks įmonėms, kurios e, teikia vežimo paslaugas. Aš tikiuosi, kad šiandien po pietų mes sugebėsime šį klausimą išspręsti. Dėkoju, pirmininkė. E, Bilbao Barandika. Aš norėčiau pirmiausiai padėkoti komisijai, jos vaidmo yra sudėtingas, nes iš tikrųjų nežinome niekas, kas įvyks ir visi turime dabar uh, e, renkti pasiūlymus uh, susijusius su neaiškia uh, ateitimi mes pasarasiomis dienomis ir savaitėmis matome, kas vyksta. Manau, kad bet kokiu atveju mes privalome žengti prieki tam, kad suteiktume aiškumo transporto sektoriui, kad nekiltų kliūčių ir nenukentėtų šis sektorius, ne, kad nenukentėtų ekonominė veikla, taip pat socialinės e, teisės dirbančių šiame sektoriuje. Transporto įmonės uh, uh, prašo daugia šalių sprendimų, kai veikia Junktinė karalystėje. Bet e, tos, e, tie prašymai nesusiję su tuo, kas vyksta, tačiau mes turime dirbti, siekti užtikrinti aiškumą ir turime daryti viską, ką galime, kad išvengtume e, didelių komplikacijų. Dėkoju, ponia Bilbao, dabar ponas Taylor. Dėkoju, pirmininkė. Labai trumpai. Kai galvojame apie Britanijos e, vyriausybės pastraukimo sprendimą, man atrodo, kad e, tai yra neįtikėtinai kvaila ir destruktyvu. Mes turime galvoti, kaip užtikrinti vienodas sąlygas tiek ES, tiek Britanijos vežėjams ir e, žinome, kaip gali nukentėti eismas, prekių pervežimas, inspekcija, kontrolė pervežant maisto produktus, gyvūnus e, gali atsirasti. Ir aš norėčiau, kad pasiūlymų būtų pažengta į priekį ir kad būtų atsižvelgta į galimus e, pakeitimus. Išsisakė visi šešėliniai pranešėjai dėl trijų klausimų. Dabar komisijos eilė Kornelis ir Viner. Dėl visų paminėtų klausimų, prašom. Jau galima trumpiau, nes mes jau vėluojame tęsti savo darbus. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš pakalbėsiu apie du tekstus dėl aviacijos ir paskui, kaip jau sakiau, kolega Werneris kalbės apie kelius. Norėčiau priminti, kad šių krizinių priemonių pritaikymo vienintelis tikslas yra sušvelninti baisiausius padarinius, kuriuos 27 valstybių narių ES gali sukelti Junktinės karalystės pasitraukimas, ypač jeigu tai e, bus daroma be susitarimo ir sprendimai bus priimami kažkur kitur. Todėl mes tengiame sušvelninti kiek tik tai įmanoma rimčiausius sutrikimus 27 valstybių narių rinkoje. Akivaizdu, kad priemonės, kurios dabar bus pritaikytos dėl e, tų ne, e, e švelninimo priemonių, ne primins padėties, kurią mes turime šiandien Europos vidaus rinkoje. Ir akivaizdu, kad mes negalime pritaikyti e, tokios sistemos, tokių teisių e, patekti į rinką, e, kuri nebūtų įtraukta į ateityje susitarimus su Junktinė karalystė kaip trečiaja šalimi. Dėl to turės būti deramas ateityje. Prisitaikymas prie breksito be susitarimo yra kiekvienos įmonės ir kiekvieno piliečio Europoje uždavinys. Labai daug kartų mes esame kalbėję apie su, kalbėjęsi su piliečiais ir su įmonėmis, e, išdėsidami, kas atsitiktų, jeigu breksitas vyktų be susitarimo. Kalbėjome apie tai, kaip jie turėtų prisitaikyti. Mes kalbėjome labai daug pranešimų, informavimo kampaniją aviacijos sektoriuje, padantezai vykdėme Dabar jau niekas nebegali sakyti, kad nežino, kam reikia pasirenkti. Taigi pagrindinis uždavinys dabar visiems yra pasirenkti. Tos neįlinės priemonės yra numatytos tik tam, kad būtų išspręsti tie, susidorota su tais atvejais, kurių negali sureguliuoti privatų subjektai dėl vienos ar kitos priežasties. Saugumo tekstas. Galėčiau paveikti, pas, pateikti pasirengimo pavyzdį. Esame Europos lakūnams, turintiems licenciją skristi Junktinėje karalystėje, įspėję, kad licenzijos išdavimas turi būti perkeltas į 27 valstybės narės. Tūkstančiai uh, palidovų ir lakūnų tą jau daro. Taigi tos neįlinės priemonės yra e, orientuotos į labai konkrečias specifines problemas, tokias kaip pavyzdžiui tam tikrų orlaivių detalių prieignamumas. E, kartais e, po Brexit tokių detalių gali pritrūkti, jeigu mes nepritaikysime tų neįlinių priemonių. Tai yra tik vienas pavyzdys. Man atrodo, kad mes sugebėjome aptarti visus įmanomus atvejus, ar kalbėtume apie pasirengimą, ar tai apie testinumą, nes mes e, tolesnių prašymų ar komentarų net ir tarybos diskusijose neturim, nematėme. Galiu Jūs informuoti, kad taryboje Vyko diskusijos apie nedidelius pakeitimus, paaiškinimus, bet iš esmės pozicija nepakeista. Ir e, šiandien dar tolės, toliau vyksta diskusijos taryboje. Mūsų pasiūlymas tuo tarpu būtų aiškiai išdėstyti, kad tai yra tik tai paaiškinimai ir korekcijos. Ir galbūt parlamentas norėtų perimti tą paaiškinimo darbą, tada patvirtinimas vyktų sklandžiau dėl patekimo į rinką e, neįlinio pasiūlymo. Aš atkreipiau dėmesį į pono Teličkos pastebėjimus. Mums taip pat susidaro įspūdis, kad nereikia sukurti papildomų laisvių. Užtenka to, kas čia yra surašyta. Kalbame apie trečią ir ketvirtąją laisvės, įskridimas ir išskridimas iš ES kitos laisvės susidurs ateityje su išsiderėtais aviacijos e, principais atskiruose susitarimuose. Dėl nusavybės atsakomybės ponas Teličkė apie tai kalbėjo. Šiam klausimui avialinijos gali pasirenkti. Dar 2017 m. vasarą šį klausimą kėlėme viešai ir aš galiu Jūs informuoti, kad daug stambiųjų avialinijų uh, jau pradėjo renktis ir spės e, nusavybės kontrolės taisyklės pakoreguoti, todėl mūsų nuomonė jokių specialių procedūrų ar sustarimų nereikia. Klausimas dėl eismo apimties. Ponas Teličkė apie tai kalbėjo. Kadangi ši priemonė yra skirta nenumatytam atveju, mes turime galvoti apie būtinybę užtikrinti verslininkams ir kitiems piliečiams keliauti iš taško A į tašką B nuskristi. Dar 2018 metais apie tai kalbėjome ir šiais metais e, e, norintieji keliauti galės e, tą daryti net ir Britanijai pasitraukus iš Junktinės karalystės iš ES be susitarimo. Ponas Teliškė kalbėjo apie datą. Yra numatyta galutinė data dėl priemonės susijusi su patekimu į rinką. Tai yra su derinta su ajatė sezonais vadinamaisiais, tai vyks maždaug po 12 mėnesių. Saugumo pasiūlymas numato 9 mėnesius, kad sertifikatų turėtojai e, iš Junktinės karalystės galėtų kreiptis į EASA ir gauti trečiosios šalies sertifikatą. Ir dar vienas paskutinis pastebėjimas. Buvo paminėta ES ir JAV sutartis. Galiu Jūs patikinti, kad mes siekiame e, laikytis visapusiškai susitarimų ir įsipareigojimų su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Neturime jokių e, ženklų, Negavome jokių ženklų iš Junktinio Amerikos valstybių pusės, kad jie kitaip mąstytų. Tai yra labai svarbu žinoti. Pirmininkė, čia baigiu, esu pasirengęs atsakyti kitus klausimus. Norėčiau gal tik pabrėžti, kad veikti reikia greitai ir atsiprašome, kad šį pasiūlymą pateikėme gana vėlai. Kuo greičiau mes jį patvirtinsime, tuo greičiau valstybės narės e, ir jų administracija pasirengs leidimų išdavimui oro vežėjams nes to dar reikia ir mes tikimės jūsų konstruktyvumo ir aktyvumo. Ačiū, kad šis klausimas yra svarstomas skubos tvarka. Esame pasirengę bet kada jums suteikti pagalbos, e, ypač jeigu to reikės pranešėjams. Dėkui. Ačiū. Žodis kitai kolegijai. Labai trumpai prašyčiau kalbėti. Ačiū, nekartosiu to, ką jau pasakė kolega Filipas apie bendras e, priemonės nenumatytiems atvejams ir procedūrą kelių transporto sektoriuje, krovinių transporto sektoriuje galvojame apie bendrą sprendimą, e, kalbėjome apie tarptautinės kvotas transporto forme vadinamame ICMT. Akivaizdu, kad 18 metų kvotų neužteks, todėl nusprendėme teikti tą pasiūlymą nenumatytiems atvejams. Vadinasi, turėtume, kad užtikrintume viešąją tvarką, e, suteikti Junktiniai karalystiai tam tikras teisės kurios jai leistų ir toliau užtikrinti bent jau minimalų susisiekimą, bazinį susisiekimą, bet tų teisių uh, E, mastas ir trukmė bus ribota. Konkrečiai kalbant, kągi tai reiškia. Junktinė karalystė galėtų vienašaliai suteikti Junktinės karalystės vežėjams ir kelių operatoriams prekiauti pagrindinėmis prekiamis su Junktinė karalystė ir ES. Bet tai priklausys nuo to, ar Junktinė karalystė suteiks atitinkamas teisės ES operatoriams. Ir taip pat tai priklausys nuo to, ar Junktinė karalystė toliau laikysis ES taisyklių dėl socialinių, techninių standartų e, kelių e, pervežimo sektoriuje. Taip pat turime užtikrinti, kad egzistuotų teisinga konkurencija. Norėčiau tik paaiškinti, kad mūsų nuomonė ES yra viena zona, geografinė zona. Ši priemonė leistų uh, priekybą visoje ES tarp skirtingų valstybių narių vežėjų. Taigi ES viduje e, priekyba kryžminė toliau vyks, bet paskui galės ji būti pratesta ir iki Junktinės karalystės pirmin ir atgal. Tai neturės įtakos ES vidiniam funkcionavimui. Dabar einu tiesiogiai prie ponios Demonte pateiktų klausimų. Ji yra pranešėja. Uh, Yra numatyta nuostata, kuri leis Europos komisijai stebėti teisės. Ir aišku, prašome Europos komisijos tas teisės stebėti ir užtikrinti, kad egzistuotų sąžiningos konkurencijos ir vienodų veikimo sąlygų e, garantijos. Tada Europos komisija galės imtis reikiamų priemonių, jeigu egzistuotų pažeidimų. Be abejo, mes galime ir toliau jums išaiškinti, kas čia yra numatyta. Aišku, mes siūlysime suspenduoti parašymo išdavimą, jeigu nebus numatyta ekvivalentiškų teisių ar minimalių teisių suteikimo proporcingumų užtikrinti, bet galės būti ir kitų priemonių, kurios leis užtikrinti tam tikrą, už, nustatyti tam tikras ribas, galbūt pajėgumų lygmenių arba kelionių lygmenių, arba taip pat mes galėtume galvoti apie tam tikrus veiklos apribojimus. Aš norėčiau sureaguoti ir poniai Klūnė E, kuri klausė, kaip bus su tranzitu per ES. Ir aišku, kad Airijos e, pervažiavimas į ES turėtų būti numatytas, taigi mes turėsime kalbėti apie uh, tranzitą per Junktinę karalystę iš vienos ES dalies į kitą. Ir galiausiai ponos Ladovskai klausimas dėl kabotažo. Mums atrodo, kad kabotažas nėra būtinas viešai tvarkai išlaikyti, todėl šiame pasiūlyme apie tai nekalbame. Akivaizdu, kad tai neprilyksta bendrai rinkai. Ir jeigu mes negalime užtikrinti paprasto testinumo, tai e, tik sukūrę naujoviškų santykių su Junktinė karalystė, e, turėsime spręsti tokią problemą. Taip pat trumpai klausėte apie e, autobusų ir tolimųjų reisų keleivių teisės. Yra pasirašytas interbus susitarimas. Junktinė karalystė gali tapti interbus susitarimo šalimi e, kaip trečioji šalis. Ačiū. Ačiū. Noriu tik priminti, kad e, darbo tvarka bus tokia. Šešėliniai pranešėjai šiandien susitiks, pakeitimai turės būti teikiami komitetui. Ir tai turi būti padaryta pran... iki 24 vasario pranešėjui. 24 sausio, atsiprašau, pirmininkė. Taigi laiko labai nedaug. Toliau. Sausio 24 dieną prasidės dešimties dienų laikotarpis, per kurį bus galima reikšti pasipriešinimą, nepasitenkinimą prieš teikiant e, klausimą plenariniam posėdžiui. Nebent kas nors prieštarautų šio klausimo teikimui plenariniam posėdžiui. Dėl susitarimų balsuoti numatyta e, vasario 4 dieną. Jūs visi žinote, kad 19 e, metų kovo 29 dieną Britai dėja turės pasitraukti prieš e, oficialiai sudarydami sutartį. Taigi mes turime viską aiškiai suprasti. Taigi, tiek mes galime Brexit klausimų pasakyti. Na, nu, dabar verysime prie balsavimo. Regardez si nous avons atteint le quorum. <laughs> Turime pirmiausia patikrinti, ar yra kvormas. Allez, on ouvre le vote. Taigi balsuojame pirmiausia siekdami išsiaiškinti, ar turime kvorumą. Allez, on va commencer tout de suite par la décharge. C'est bon. Allez, on commence par le rapport de Monsieur Franck Prouveau sur la décharge. Pirmiausiai. On commence les votes. Allez, le rapport de Monsieur Prouveau sur les décharges 2010. Taigi, ES bendrasis biudžetas, Europos komisija. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Trečiasis už, prieš, susilaiko primta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko primta. Penktas už, prieš, susilaiko primta. Šeštas už, prieš, susilaiko primta. Septintas už, prieš, susilaiko primta. Aštuntas už, prieš, susilaiko atmesta. Dėl teksto, viso teksto balsuojame. Socialistes, vous avez un membre en plus dans les votes. Allez. Taigi, balsuojame. Baigiame. Plus 35 contre 6, bravo. 35 už, 6 prieš. Taigi sveikinam pranešėją. Pranešimui pritarta. Leontinių pranešimas. Europos jūros saugumo agentūra. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš. Shift to rail. Ar norėtume, kad nuo EMSOS pradėtume balsuoti? Gerai, EMSA pranešimas pirmiausia. Taigi, Europos jūrų saugumo agentūra. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. Antrasis už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko. Nelabai aiškus balsavimo rezultatas. Taigi balsuojame kortelėmis dėl šeštojo. Baigiame. SND. Jūsų vienu balsu per daug. Barviskis tvarkoj. Šeštasis pakeitimas. Baigiamai balsuoti. Priimta. Septintas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Aštuntas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Devintas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Dešimtas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Balsuojame dėl viso teksto. Je ferme le vote. Baigime balsuoti. 38 už, vienas prieš. Europos jūros saugumo agentūros pranešimui pritarta. Aviacijos saugos agentūra dabar. Pirmas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antrasis už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas už, prieš, susilaiko primta. Devintas už, prieš susilaiko primta. Balsuojame dėl visų tekstų su pakeitimais. Pradame balsuoti. Je ferme le vote. Baigiame. Priimta. On passe sur l'ERA. EGA. Qui est contre? Antrasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečias už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštas už, prieš, susilaiko, priimta. Šeštasis pakeitimas Pradame balsuoti kortelėmis. Baigiame. Priimta. Septintas už. Prieš. Susilaiko. Pritarta. Aštuntas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Devintas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais, dėl Ega. Baigiame balsuoti. Pritarta balsų dauguma. Dabar dėl bendrosios įmonės Shift to Rail. Pirmasis pakeitimas už Balsuojame dėl Cezar pirmiausia. Pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antrasis už, prieš, susilaiko, priimta. Trečiasis už, prieš, susilaiko, atmesta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, priimta. Penktas už, prieš, susilaiko, priimta Pritarta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais kortelėmis. Baigiame. Daugumos balsų balsais pritarta. Dabar pagaliau Shift Rail. Pirmasis pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Trečias už, prieš, susilaiko, pritarta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, pritarta. Penktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais kortelėmis. Baigiame. Taip pat daugumos balsais pritarta. Dėkuoju visiems. Taigi šitiems tekstams buvo pritarta dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo. Dabar parlamento ir tarybos pasiūlymas dėl tarybos direktyvos pakeitimus dėl specifinių taisyklių susijusių su didžiausių leistinų ilgų kabinų pasižyminių geresnėmis aerodinaminėmis savybėmis didėjančio energijos vartojimo efektyvumu ir sauga. Taigi aš esu pranešėja Pirmasis pakeitimas, kas už? Ar turite tekstą su pakeitimais? Sąrašą. Karima Dily pranešimas. Allez, vous y êtes Allez, on y va. Taigi, balsuojame. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? susilaiko atmesta. Antrasis už, prieš, susilaiko atmesta. Pirmasis kompromisas už, prieš, susilaiko priimta. Ir dabar iš karto balsuojame už visą tekstą su pakeitimais. Kortelėmis. Pradedame balsuoti. Baigiame. ir dauguma balsų buvo pritarta. Sveikiname, ponė Daly. Allez, on va voter le mandat de négociation aussi. Dabar dėl dėrybinio mandato balsuosime. Pradėme balsuoti. Baigėme. Baigėme. Taip pat patvirtinti darybiniai įgaliojimai. Tęsime. Zilė pranešimas bendrosios patekimo į tarptautinę keliaivių vežimų tolimų susikimų į miestų autobusų rinką taisyklės. Trisdešimt septintas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Neaišku. Balsuojame kortelėmis dėl 37 pakeitimo. Baigiame. Atmesta. Pirmasis kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Antrasis už, prieš, susilaiko. Nelabai aiškus rezultatas, nors man atrodo, kad pritarta balsuojame kortelėmis. Antrasis kompromisas. Pradėme balsuoti. Baigiame. Daugumos balsų baisais pritarta. 107. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Balsuojame kortelėmis. 107. Kas už? Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. Trečias kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. 130. Kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Pasuojame kortelėmis, kad būtų aiškiau. 130 pakeitimas balsuojame. Pritarta. Šeštasis kompromisas, kas už? Kas prieš, susilaiko, priimta. Septintas už, prieš, susilaiko, priimta. Aštuntas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Devintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 161, 671, 172. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmestam. Pasuojame kortelėmis, kad būtų aiškiau. Dėl šių dviejų. 171, 172. Baigiame balsuoti. Baigiame. Atmestam. Identiški pakeitimai 173, 175, kas už, kas prieš susilaiko atmestam. 176 ir 107 atmesta. 170 kas už, kas prieš atmesta. Dar 2. 129, 180 kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Dešimtas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Vienuoliktas kompromisinis pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaiko pritarta. Du identiški pakeitimai. 213, 14, kas už, kas prieš, atmesta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 13 kompromisinis pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 14 kompromisinis pasiūlymas, kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 15. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 329, kas už, kas prieš, susilaiko, atmestam. 16 kompromisinis už, prieš, susilaiko. Neaišku, atrodo, kad pritarta, bet vis dėlto pabalsuokime. 16 kompromisas, kas už. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. pritarta balsų dauguma. 17. Kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Trišimtai septyniasdešimt vienas, tapatus 35. Kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. 36. Kas už, kas prieš, susilaiko, pritarta. Neaišku. 36 balsuojama kortelėmis. Baigiame. 36 pakeitimas, pritarta jam. Aštuonioliktas kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko. Neaišku. Balsuojama kortelėmis dėl 18. Socialistų frakcijoje vienas balsas per daug. Kažkas balsuoja papildomai. Baigiame. 18 kompromisui pritarta. 383. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. 19 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko pritarta. 389. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 390. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 391, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. Du identiški pakeitimai, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 385, 95, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 394, kas už, kas prieš susilaiko atmesta. 396. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 328. Kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 397. Balsuojame kortelėmis. Rejeté. C'est bien rejeté. Atmesta. 20 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 46, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 21 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 22, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 46, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 23 kompromisas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 24 kompromisinis kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 58 kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 58 pakeitimas balsuojame kortelėmis. Paėdėme. Pritarta. Jūs buvote teisus. 25 kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 68. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 69. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 26 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 27 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 28 už, prieš, susilaiko, priimta. 84 kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 29 kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. 87. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 89. Kas už, kas, kas už. 88. Kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 89. Kas už, kas prieš, susilaiko neaišku. 89. Balsuojame kortelėmis. Baigėme. Dauguma balsų pritarta. Dabar balsuojame dėl zylė pranešimo su pakeitimais. Pradedame balsuoti. Baigiame. pritarta pranešimui balsų daugumą. Sveikiname pranešėją Zilę. Dar vienas balsavimas, paskutinis liko. Nebaigiame balsuoti, kolegos, nejudėkite. Tikime susitelkę. Balsuosime dėl transporto bendrėjos steigimo sutarties. Kas už? Balsuojame kortelėmis. Pradedame. Baigiame. Ir dauguma balsų pritarta. Dėkoju kolegomis už aktyvų balsavimą. Rumunijos pirmininkaujančios valstybės atstovų laukiame ir pasikeisime nuomonėmis su ministrė, transporto ministrė. Ir skelbiu keliolikos minučių pertraukėlę. Susitiksime greitai vėl. Komisijos atstovai dar atrodo netvyko. Nuno. Nu.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

Mes chers collègues, nous allons prendre séance. Kolegos, pradedame posėdį. E, tęsime darbą. Aš e, turiu garbės mūsų tarpę sutikti gerbiamąją ponę transporto ministrę iš Rumunijos, Rovana Plumb. Ji įvardins Rumunijos pirmininkavimo pagrindinius prioritetus. Kaip žinote, nuo sausio pirmosios dienos Rumunija pradėjo pirmininkauti tarybai, išsikėlusi labai daug siekių siejamų su ES ateičia. Mes e, atsižvelgsime į jūsų prioritetus ir transporto srityje dvi pagrindinės ašys egzistuoja. E, e, komunikabilumas ir ilgalaikis transportas. Žinia, šis dosie yra e, labai neatsiejamas nuo breksito ir e, mes turime suprasti, kad reikės skirtingus regionus performuoti, taip pat turėsime galvoti apie galimybės investuoti į transeuropinius tinklus skirtingose Europos dalise. Jūs turite bendrų tikslų, bendrų interesų ir e, mes tikimės e, su jumis sklandaus bendradarbiavimo e, su mūsų komitetu. Bet kokiu atveju linkiu geriausios kloties. Jums suteikiu 15 minučių. Pristatykite pagrindinius prioritetus jūsų pirmininkavimo ir paskui vyks pasikeitimas nuomonėmis su koordinatoriais ir kitais nariais. Gerbiamai ministrė, gerbiamoji ministrė, jeigu norite, galite jau ir pradėti kalbėti. Adelyli. Labai ačiū, ponė Dėlį. Gerbiama pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Labas rytas. Aš noriu Jums pasakyti, kad man labai malonu čia atvykti į Jūsų posėdį ir pristatyti Rumunijos pirmavimo prioritetus. Uh, pirmininkaujant ES taryboje transporto srityje. Transporto sektorius yra vienas iš svarbiausių sektorių. <clears throat> Dėkoju Jums už tai, kad suteikėte man šią galimybę. Pirmiausia, norėčiau pristatyti bendrą kontekstą ir bendruosius Rumunijos pirmininkavimo tikslus. Mūsų pirmininkavimo metu bus akcentuojamos Europos vertybės – ir parama Europos projektui. O mūsų tikslas e, - sutvirtinti šiuos siekius viešąją politiką, kurią mes kartu siekiame skleisti. Mūsų pirmininkavimo metu orientuosimės į pilietį. Mums atrodo, kad yra labai svarbu e, atliepti Europos piliečių lūkesčiams ir tapti pragmatiškesniais. Mes tikimės, kad su jumis išlaikysime bešališką dialogą e, taip pat ir su kitų Europos institucijų atstovais. Tikimės, kad būsime sąžiningas tarpininkas ir konsensuso e, palengvintojas. Kaip pirmininkė sakė, Rumunija pirmininkaudama išsikėlė daug toli siekiančių tikslų, bet jie yra realistiški. Esame ambicingi, nes norime per labai trunką laiko tarpą pasiekti pažangos daugelį dosie ir tikimės, kad galėsime pradėti trialogus. Taip pat turime būti realistai, nes mūsų laukia daugelis iššūkių, tokių kaip Europos rinkimai, Brexit, daugiametė finansų programa <clears throat> ir kitos politikos rytis. Rumunijos pirmininkavimo šūkis yra toks - sanglūda, Europos bendroji vertybė. Ir tai bus principas, kuriuo grįsime savo veiksmus visose sektoriuose. Mūsų pirmininkavimo programa susideda iš keturių pagrindinių ramščių. Pirmiausia, konvergencinė Europa, saugesnė Europa, Europa kaip stipri pasaulinė veikėja ir e, bendrųjų vertybių Europa. Žinoma, transporto sektorius priklauso pirmajam ramščiui, konvergencijos Europa. Mes sutelksime dėmesį į tvarų mobilumą, kuris įgalins e, didinti ekonomikos augimą ir konkurencingumą transporto srityje sukurta politika leis užtikrinti Europos sklandumą, e, nuoseklumą, kohez, e, e, sa, sąglaudą ir konvergenciją, kad mes užtikrintume sąžiningą, tvarę plėtrą visiems Rokosams piliečiams. Ta galima padaryti skatinant sujungiamumą, skaitmeninimą ir tvarų multimodalumą taip padidinant ES konkurencingumą. Aš pasinaudosiu šią progą ir padėkosiu už e, ankstesnių pirmininkaujančių valstybių pasiektus rezultatus. Mes, kaip pirmininkaujantė valstybė, kartu su jumis savo darbe prisidėsime prie bendrosios rinkos deramo funkcionavimo, taip pat prie e, e, išsamios konkurencingos multimudalinės e, ir saugios Europos saugos transporto sistemos kūrimo. Žinoma, mes e, e, atkreipsime dėmesį ir transporto ekologinę pusę. Rumunija pirmininkaudama ypatinga dėmesį skirs e, Europos komisijos pasiūlytiems teisėkuros pasiūlymams transporto srityje ypač jeigu jie buvo pateikti ir praėjusiais metais. Taip pat mes žinome, kad yra parengtas dokumentas, jeigu e, Brexit vyktų be sutarties, e, šis teisės aktas įsigaliotų kovo 30 dieną. Šiame kontekste mes galime aiškiai pasakyti, kad Brexito dosie jūrų transporto klausimų buvo pasiektas politinis susitarimas su Europos parlamentu pra, vakar vakare per trilogą. Taip pat mes numatome dėrybas dėl trijų mobilumo paketų, kad mes pasiektume sąžininką kompromisą, kai manoma, e, sausumos ir jūrų transporto ir infrastruktūros srityse. O dabar aš norėčiau pristatyti e, konkrečius prioritetus transporto srityje savo gimtają kalbą. <clears throat> În domeniul serviciilor de transport rutier este în interes general să creștem eficiența acestuia pe baze concurențiale corecte,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 kad reali pažanga būtų pasiekta. Ir čia mes e, nusprendėme tik antrąją pirmininkavimo dalį skirti šiai temai. Pirmininkaujančios valstybės e, prioritetai e, bus atspindėti renginiuose, kuriuos mes organizuosime greitai. Įvyks visa eilė konferencijų ir susitikimų skirtingomis temomis. Ir taip pat organizuosime transporto ministrų neformalų susitikimą taryboje kovo 20, Bukareštė atsiprašau, kovo 27 dieną. Ir pagrindinė tema bus būtent TNT tinklai ir jų finansavimas. Po tarybos kitą dieną, kovo 28 dieną, yra numatyta TNT e, konferencija, kurioje dalyvaus e, pagrindiniai šios srities veikėjai. Vėliau, e, kovo 20-21 dienomis, vyks tarptautinė konferencija apie kelių saugą. <clears throat> Mes labai laukiame tų renginių, tų konferencijų, kurias organizuos Rumunija pirmininkaudama ES tarybai. TTE transporto taryba, transporto telekomunikacijų ir energijos taryba e, susitiks Luksemburgė birželio 6 dieną. Darbuotvarkė labai plati. Rumunija pradėjo pirmininkauti tarybai E, jausdama ypatingą atsakomybę užtikrinti ES darbotvarkės testinumą. Mes esame atviri dialogui, konstruktyviam dialogui su visomis Europos institucijomis ir ypač su jumis Europos parlamentu. Ir tikimės, kad mes galėsime tęsti ir sutvirtinti ES projektą, kad Europa priartėtų prie piliečių, kad ji e, būtų e, glaudesnė E, solidaresnė ir naudinga mums visiems. Aš esu tikra, kad mes galėsime visi kartu dirbti ir pasiekti gerų rezultatų. Reikia daug rezultatų ne mums, bet Europos piliečiams. Reikia e, visko, kad žmonės rastų pragmatiškus atsakymus į jiems iškylančias problemas laiku. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū. Gerbiama ministrė, tikrai jūs uh, esate labai plačiai užsimoję, numatę daug darbų. Tikrai nuoširdžiai dėkoju Jums už Jūsų prisistatymą. Pradėsime diskusijas ir paskui galėsime dar išklausyti jūsų apibendinimą. Dabar suteiksiu žodį pirmiausiai ponui Vimdenkampui dviems minutėms. Labas rytas, gerbiama ministrė. Norėčiau pasveikinti jūs EPP frakcijos vardu. Sveikinu. E, norėčiau palinkėti Jums, kaip pirmininkaujančiai valstybė narė, sėkmės kaip galima daugiau, nes politinė situacija ES, kaip ir jūsų šalyje, yra toli gražu nepaprasta. Aš e, labai pozityviai e, nusteikęs esu, nes matau, kaip jūs entuziastingai e, ketinate dirbti, kiek turite užsibrėžę tikslų ir keletas pastebėjimų. Jūs sakėte pradžioje, kad norite būti tarpininkas tarp skirtingų valstybių narių. Dėl pirmojo judumo priemonių rinkinio galiu pasakyti, kad nebus e, tai lengva, nes ir parlamentas dar nėra prieimęs pozicijos. Ir mane šiek tiek nustebino, kad jūs nekalbėjote apie terminus. Man susidarė įspūdis, kad iki kovo 15 dienos E, jūs galite renkti trišalės darybas, nes mes paskui pradėsime jau rinkimų kampaniją ir trišalės darybos baigsis. E, norėčiau, kad atsakytumėte į klausimus dėl terminų ir taip pat e, apie laiką vasaros, skirtingo laiko įvedimą, tai gali pakengti rinkai bendrai. Taip pat jūs nieko nesakėte apie vakarų Balkanus. E, dabar e, matome, kad transporto infrastruktūra sujungs mūsų regionus ir jūs nieko nesakėte apie tai, galbūt galėtume pakalbėti. Ir taip pat norėčiau paklausti jūsų apie turizmą, nes mūsų komitetas užsima ir turizmo reikalais, ne tik transporto. Ir e, turizmas tai yra e, tarsi ir politiniai dalykai. Manau, kad e, turistų, jeigu daugiau atvyktų į Rumuniją, tai galėtų ir jūsų ekonomiką paskatinti. Dabar ponas Deli, de, norėčiau socialistų demokratų frakcijos vardu pasveikinti Jūs atvykusiai į mūsų komitetą. Linkiu Jums, kaip pirmininkaujančiai valstybė nariai, sėkmės e, ir E, jūsų šaliai sėkmės. Jūs e, minėjote keletą prioritetinių dalykų, aš manau, kad pasirinkimas yra geras, paminėjote visą eilę klausimų, dėl kurių reikia pasiekti sutarimą jums pirmininkaujant. Norėčiau e, pasveikinti jūs su tuo pasirinkimu prioritetų. Ir Mes matėme vieną pirmininkiaujančią šalį, kuri buvo užsibrėžusi labai daug, bet dėje nedaugą pasiekė. Ir jūs e, apibrėžite prioritetus, bet žinome, kad vyks e, parlamento rinkimai. Jūs sakėte, kad e, jūs pakalbėtumėte plačiau apie tris prioritetus, kurie man labai aktualūs. Jūs kalbėjote apie E, transporto e, tinklus ir geležinkelius, kalbėjote apie jungtis tarp e, centro ir periferijų. Taip pat sakėte, kad yra labai sudėtinga periferiniams šalims funkcionuoti dėl to, kad nėra pakankamai jungčių su centru. Kitas žingsnis, kadangi pasaulis pasikeitė, turėti būti toks, kad būtų kuriamos e, alternatyvios struktūros, angliavandenilio degalai. Taigi visos alternatyvos turi būti remiamos ir taip pat į ten dešimt reikėtų įtraukti visas alternatyvas į naujus tinklus. Jeigu ne dabar, tai kitoje kadencijoje kai kalbame apie alternatyves infrastruktūras, pirmiausia turime turėti omenyje, kad jas reikia pirmiausia tobulinti. Ir dėl mm, sukčiavimo susijusio su tachometrais. Tai didžiausia problema, kurią reikėtų spręsti dabar taryboje, kad komisija taip pat pajudėtų iš vietos ir pateiktų savo pasiūlymą. Merci beaucoup, monsieur Artu. Monsieur Lundgren. Ponas Lundgren. Thank you and welcome here, Minister Plump. Sveiki, ministre. Jūs tikrai turite nedaug laiko, ką nors padaryti, nes parlamentas labai greitai e, sustos po dviejų su pusę mėnesių, nes prasidės e, rinkimų kampanija norėčiau e, pasakyti, kas man aktualiausia, tai yra kelių transporto sektorius. Prieš tapdamas Europos parlamento nariu, aš 30 metų vairavau vilkiką ir e, labai gerai žinau, kaip atrodo keliai, aš esu švedas ir matau, kad švedų bendrovės ištumė iš rinkos transporto įmonės pirmiausia iš rytinės Europos dalies, nes kainos e, E, siūlomos jų yra tik tre, sudaro trešdalį tos kainos, e, kurią nustato švedai, tam, kad galėtų sumokėti visus socialinius mokesčius ir panašiai. Ir 70 tūkstančių eurų e, prarandame per labai trumpą laiką ir pajamų ir įmonės praranda pajamas didžiulės ir daug iš jų yra ties bankroto riba. Taigi tas klausimas man labai svarbus ir man e, atrodo labai gerai, kad yra tarptautinė transporto sistema veikia ES, bet e, dar vienas klausimas yra e, konkurencija. Aš nebijau nei vienos valstybės narės konkurencijos, bet ji turi būti sąžininga. Ne įmanoma ES ar valstybėje narėje sunaikinti rinkos dėl to, kad esi valstybė narė ir turi labai nesažininką konkurenciją iš kitos valstybės narės. Bet taip gali atsitikti. Žinau, kad kabotažo klausimas, kuri, kurio užsimė ponas e, Ertugas, e, nėra labai populiarus, ten kalbam apie rytinės valstybės narės, bet jeigu grįžtume prie konkurencijos dalykų, tai žmonės E, kuriems pirmiausia e, turi būti skirtas šis teisės aktas, yra vairuotojai, kurie mėnesius gyvena kabinose e, sunkvežimių ir neturi jokio socialinio gyvenimo. Aš tikiuosi, kad jums pavyks užtikrinti sąžiningą konkurenciją ES. Dėkuoju, ponė Liungrin, ponė Maisner. Ačiū pirmininkė. Liberalų vardu taip pat sveikinu Jūs, ministrė, atvykusią į mūsų komitetą. Jau buvo minėta, kad Jūs pirmininkaujate pirmą kartą, pirmininkavimo laikotarpis bus labai trumpas, tai yra unikali galimybė Jums parodyti, ką Jūs galite nuveikti. Iš tikrųjų, Jūsų planai yra ambicingi. Jau iš visų pusių girdama apie breksitą E, taigi aš e, linkiu, kad jūs daugumoje trilogų pavyks susitarti. Vakarykštis trilogas taip pat buvo pakankamai sėkmingas. Judumo teisės aktų rinkinys yra labai sudėtingas, kadangi ir mes čia turime problemų. Vairuotojų kabinų klausimas iš tikrųjų yra labai sudėtingas, kaip jūs sakėte, teršalus galima mažinti daugelie valstybių. Tie procesai vyksta sėkmingai ir todėl čia jūs galite užsirašyti savo papildomų taškų. Tačiau kitas dalykas - geležinkelio keleivių teisių peržiūra. Būtent pakeitus e, geležinkelio transporto keleivių teisės aktus nudžiugintumėte mūsų piliečius. Būtų ten 10 ir plus. Iš tikrųjų, malonu, kad jūs rengiate didžiulę konferenciją. Ten 10 yra mūsų vidaus rinkos išterdies, iš esmės, šerdis. Labai svarbu, kad ten 10 infrastruktūra taptų kuo didesnio iššūkio uždavinys. Aš puikiai suprantu, kad Dunojaus upe reikia suintensyvinti transportą, tai turėtų būti svarbu uh, Rumunijai. Ir galiausiai dabar norėčiau paklausti. Jūs sakėte, kad parlamentui dar neapsisprendus, jūs laukiate vis dėlto antrosios savo pirmininkavimo laikotarpio dalies. Ar dėl to, kad parlamentas nelabai susitarė, ar dėl to, kad yra problemų ir taryboje? Dėkuoju. Dabar ponas Krameris. Ačiū ministrė. Žaliųjų frakcijos vardu taip pat norėčiau palinkėti Jums sėkmės pirmą kartą pirmininkaujant tarybai ir tikiuosi puikaus bendarbiavimo su parlamentu. Norėčiau pateikti tris klausimus. Transportas ES vienintelis sektorius, kuriame nuo 90-ųjų metų taršalų išmetimai padidėjo ir be esminių popėdžių, pokyčių mes nieko nepakeisime. Be to mes girdėjome, kad Rumunijoje ekologinis, ekologiškas geležinkelis tiesiog praranda savo pozicijas ir ar jūs manote, kad tai yra tinkamas būdas kovoti su oro tarša, ar geležinkelių atsisakymas yra tai, ką mes turime pasiūlyti ateičiai. Vandekam kalbėjo apie turizmo sektorius. Dviračių turizmas per pastaruosius 20 metų išauga 20 procentų per metus. Šiais metais aš paleidinoju Rumunijoje nuo Oršovo iki Inavo, važiavau dviračiu ir būtent ten ta atkarpa yra labai pavojinga, o važiuoti geležinkeliu neįmanoma su dviračiu, kadangi dviračiu negalima mm, įsikelti į vagoną. Todėl aš norėčiau paprašyti, kad jūs parodyte gerą, tą, gerą pavyzdį, imtumėte šio klausimo ir parodytumėte, kad ir dviračiais keliauti Rumunijoje yra galima ir kad dviratį galima pasimti į bet kurį m, mm, traukinį. Mes Rumunijoje dalyvavome konferencijoje ir išgirdome, kad vienas iš sunkvežimo vairuotojų ištisus mėnesius gyveno kabinoje ir gavo 133 eurus per mėnesį. Aš manau, kad tai yra vergystė ir todėl reikia užsiekti, kad užtikrintume už tą patį darbą, tą patį atlyginimą. Rumunijos seselė, kuri dirba Vokietijos ligoninėje, gauna tą patį atlyginimą kaip ir Vokietijos uh, slaugė arba seselė. Ta pati reikia užtikrinti ir vairuotojams. Mane Pone Jūto. Dėkui, pirmininkė. Sveika atvykusi, gerbiama ministrė. E, norėčiau paminėti man artimus du klausimus. Esu pranešėję dėl kombinuoto transporto klausimų ir dėl uh, saugos keliuose infrastruktūros. Prieš maždaug pusę metų mes buvome surengę su e, jūsų kolega iš Austrijos e, ir kalbėjome apie pirmąją mano paminėtą temą. Ir e, sakėme, kad reikia kaip galima greičiau išspręsti kombinuoto transporto klausimą. Bet ir, Ir per savo pirmininkavimą Austrija ėmėsi sprendimų. Man labai malonu, kad prasidėjo trišalės darybos šiuo klausimu. Ir tikrai e, labai tikiuosi, kad mums pavyks pasiekti sutarimą šiuo klausimu. Nedaug laiko turime, tačiau nežiūrint to, labai e, norėčiau, kad mes užsitikrintume konsensusą. Šis klausimas yra nepaprastai svarbus. Jeigu mes iš ties norime sumažinti transporto sektoriaus emisijas visoje ES turime imtis šio klausimo. Žinau, kad jūs kaip pirmininkaujanti šalis e, esate pasiryžę dirbti daug, tikiuosi, jūs e, dirbsite sparčiai ir kitose srityse. Dabar e, antrasis mano mėtas klausimas saugos keliuose infrastruktūra. Mes patvirtinome ką tik tai komitete procedūra siūloma, prastės šalės darybos ir taip pat e, buvo e, išsakytas noras, kaip galima greičiau susitarti, mes negalime e, veikti taip, kad neužsitikrintumą rezultatų šiuose svarbiose srityse. Tai labai svarbu piliečiams. E, dabar ponas Marinesku, dvi minutės, prašom. Dėkoju. Dėkoju, gerbiamą pirmininkę. Pone Plium, jūs pristatėte visą eilę prioritetų, jis yra ilgas ir aš tikiuosi, kad viską pavyks pasiekti. Norėčiau išreikšti e, visišką paramą jums. Jūs minėjote judumo priemonių rinkinį. Norėčiau paklausti jūsų, kodėl balsavote taryboje, balsuojant susilaikėte, nes e, žinote, kad labai svarbi yra tarybos pozicija ir žinote, kad periferinės valstybės patiria daug problemų, ypač dėl to pasiūlymo. E, centrinės valstybės narės tarsi elgėsi protekcionistiškai ir pats parlamentas dar nėra patvirtinęs pozicijos. Mes esame ganėtinai susiskaidę. E, iki šiol buvo bandoma užsitikrinti sąlygas, kurios pagerintų periferinių valstybių narių situaciją. Tai kodėl jų, tai yra Rumunija, susilaikė per balsavimą. Kitas dalykas e, - Europos infrastruktūros tinklų priemonė dėl 4 milijardų e, balsavome šiandieną. Iš sanglaus politikos į šią priemonę turėtų būti pervesta toji suma Dėl e, šio pervedimo e, ir apskritai kyla problemų, finansavimo problemų. Kokia yra Rumunijos padėti šioje srityje? E, kaip pozicija, kaip jūs ketinate užtikrinti finansavimą Europos tinklų priemonės, infrastruktūros tinklų priemonės? Uh, parlamente e, galvoma daug apie tai, kad nepakankamai gerai panaudojamos lėšos. Ir tai jau dėliau. Dėkuoju, gerbiama pirmininkė, matote, kur aš sėdžiu. Dėkuoju ministrė už e, tai, kad pristatėte Rumunijos prioritetus pirmininkavimo. Mes e, koordinatoriai suprantame, kad mūsų laiko terminai galbūt šiek tiek kitokie negu jūsų. Ir, e, ir komisijai parlamentas e, siūlo siekti, kad su taryba būtų galima pradėti trišalės darybas, kaip galima greičiau. E, noriu paminėti euro vinietę. Mes labai daug dirbome ir balsavimo rezultatas labai aiškus. Parlamentas pritarė komisijos pasiūlymui. Deja, tarybos e, tvarkaraštyje numatyta, kad koreferas šį klausimą e, nagrinės tik birželį. Mums tai per vėlai atrodo. Ir e, tikrai nėra labai rimtų problemų. Manau, kad būtų labai gerai pademonstruoti, kad mes sugebame dirbti ir galbūt galima pankstinti kalendorių datas, kad galiausiai užsitikrintume tarybos pozicija, korepere, skirtingų ministrų, šis klausimas jau e, dviejus metus, kaip ir kiti tekstai, nagrinėjami ir aš norėčiau jūs paskatinti, e, kaip galima greičiau peržiūrėti direktyvą. Kitas dalykas - ES tarpusavio jungčių mechanizmas. Ar jūs ketinate pritarti parlamento pasiūlymui E, kuris pasisako už e, tarpusavio pripažinimo principo taikymą, patenkant į trečiasias rink, trečiųjų šalių rinkas. Tai labai svarbu pramoniai e, ir visiems operatoriams, jų ateičiai. Dėkuoju dabar ponė Bilbao. Labai ačiū, pirmininkė. Labai ačiū, ministrė. Norėčiau pirmiausiai pasveikinti Jūs pradėjus pirmininkavimą. Jūsų e, darbo atvarkė labai ambicinga, Jūs minėjote problemas, bet e, aš manau, kad ES yra du prioritetai patys svarbiausi, ne tik institucijoms. Visi kalbėjo apie judumo priemonių rinkinį. Manau, kad e, mes visi turime įsipareigojimų šioje srityje ir norėčiau Jūs paskatinti dirbti šioje srityje, kadangi sprendimas leistų išspręsti e, labai daug problemų. Ir kitas dalykas - transporto transeuropiniai tinklai. Nuo 1994 e, metų jau ES lygmenių prioritetiniai projektai yra atrenkami ir dabar matome, bent jau Ispanijoje, e, e, sakoma, kad nedaug kas yra padaryta. Aš norėčiau, kad mes e, išlaikytume savo poziciją ir atrinktume tokius projektus, kurie su sukurtų pridėtinę vertę dėl vasaros laiko atsisakymo. Vasaros ir žiemos laiko atsisakymą vakar kalbėjom apie tai, e, kai taliojimas laiko nei įmonėms, e, nei kelių saugumui, ne atneša jokios naudos, bet nuo to kenčia piliečiai. Jeigu mums svarbus piliečiai, galvokime apie rinkimus, e, Prisiminkime, kad e, labai daug ES piliečių sakė savo nuomonę ir mes privalome jiems e, pateikti atsakymą. Norėčiau paraginti jūs imti šio klausimo. Jūs taip pat e, kalbėjote pradžioje E, galbūt ne apie labai pozityvius dalykus, bet aš norėčiau jums suteikti pasitikėjimo balsą dėl to, kad iš patirties žinau, jog nedidelės šalis e, pirmininkaudamas pasiekė daugiausių rezultatų, taip, geriausių rezultatų taip pat. Jūs galite parodyti, kad e, rodote, kad labai daug moterų ministrų yra jūsų vyriausybėje ir tai taip pat prisėda prie puikių rezultatų. Ačiū. Ačiū, ponė Bilbao într adevăr președinția Gerbiama ministrė, sveikinu Jūs čia. Rumunija pirmininkaudama turės atremti labai daug iššūkių, įskaitant ir transporto sektoriuje. Visi dosie, e, kurie svarbus mums yra prioritetiniai, pirmiausia galiu išskirti tuos dosie, kuriems reikės pradėti trialogą arba jis jau pradėtas. Kolegos jau kalbėjo apie pagrindinius dosie. Ir vis tik tai aš norėčiau, kad pagalvotume apie pirmininkavimo perspektyvą, o ne Rumunijos perspektyvą. Taryba kalba visų piliečių vardu. Ir jūs jau turbūt galėjote konstatuoti, kad kol, Europos parlamento kolegos jūs remia, kad, remia, kad jūs galėtumėt pasiekti uh, išsikeltų tikslų, ypač periferinėse zonose, nes mes norime sukurti realią integruotą bendrąją rinką, todėl turime sutelkti dėmesį ir į ES periferijas. Mes džiaugiamės tuo, kad bus skirta fondų iš sanglaudos fondo ir uh, Europos infrastruktūros tinklų sujungimo priemoniai. Mes taip pat manome, kad uh, E, kelių saugumas yra labai rimtas iššūkis. Europos parlamentas yra dėjęs labai daug pastangų, kad būtų užtikrintas e, geras juridinis pagrindas ir aš tikiuosi, kad Europos taryba padarys viską, ką gali, kad ji patvirtintų kelių saugumo klausimus e, infrastruktūros kontekste ir sumažinsime žūstančių skaičius. Pone ministrė, E, ir pirmininkaujančiai Rumunija atstovauja daug moterų, todėl aš norėčiau pakalbėti apie projektą moterys transporte, nes šiame sektoriuje dažnai vyrauja vyrai, kaip ir bendrai ES politikoje. Ar neturėtume pakeisti paradigmos? Mes norėtume, kad ES komisija mus paremtų ir tikimės, kad Europos taryba taip pat mus parems. Ačiū, kolegė. Kovo 8 yra tarptautinių moters teisų diena. Ir aš manau, kad tai yra proga pademonstruoti, kad moterys transporto sektoriuje yra labai svarbios. Ir mes suorganizuosime būtent tą dieną e, su pirmininkaujančia valstybė specialų renginį, kuris parodys moterų, transport, moterų reikšmę transporto sektoriuje. Ačiū, sveika atvykusi ministrė, aš tai čia. Jūs paminėjote kelių saugos teisės aktą ir kalbėjote, kad artimiausių metų vyks trilogas dėl šio teisės akto. Aš esu socialdemokratų frakcijos pranešėja ir aš manyčiau, kad svarstant šitą klausimą reikia grįžti prie teisinio pagrindo išplėtimo ir atrodo, kad taryboje nepavyksta susitarti, kadangi daugiau mm, nelaimių įvyksta būtent ne tuo paros laiku, kuris ten yra minimas. Taip pat reikėtų atsižvelgti į dviračių takus, taip pat turėti omenyje į autonominių automobilių padidintą naudojimą. Aš tikiuosi, kad mus lydės sėkmė trilogė, kadangi iki 2050 metų tikimės, kad transporto sektorija apskritai neliks ne vieno uh, nukentėjusio žmogaus. Taigi sėkmės jums pirmininkaujant. Anderson, žodis jums. Ačiū. Aš tik papasakosiu, kaip, pasakysiu, kaip malonu jūs šiandien čia matyti. Labai remiu jūsų įvardintus pasiūlymus ir jūsų prioritetus. Norėjau išskirti porą dalykų. Pirmiausia, dėl nuomojų automobilių dosie. Aš esu šešėlinė pranešėja to klausimų ir galiu pasakyti, kad šis dosie komitete susidūrė su daug sunkumų, apie kuriuos jūs turbūt girdėjote. Balsavimas plenarinėme posėdėje buvo gana sudėtingas, labai nedidelių balsų skirtumų buvo patvirtintas vienas pakeitimas ir aš norėčiau, kad šis dosie būtų dar kartą aptartas ir itin atidžiai reikėtų apžvelgti pakeitimus, kurie praėjusią savaitę buvo pateikti plenariniam posėdžiui. Nebuvo radikalių socialinių socialistinio pobūdžio pakeitimų, kaip kas iš EPP norėtų pasakyti. Tiesiog kai kas labai jautriai reagavo į teisės aktų įgyvendinimo galimybės. Aš tikiuosi, kad taryba, kuri dar savo pozicijos nebaigė, labai atidžiai tą klausimą išanalizuos. Ir kitas dalykas, kalbant apie keleivių, geležinkelių keleivių teisės, jūs turbūt girdėjote, kad Europos parlamentas pasiekė didžiulę pergalę ir parengė gerai apsvarstytą ir toli siekiantį pasiūlymą. Uh, vartotojų organizacijos visoje Europoje labai džiaugiasi tuo parlamento pasiūlymu ir kreipėsi pirmininkaujančią Rumuniją, kad šis dosie e, pajudėtų į priekį kuo greičiau. Aš džiaugiuosi, kad ponė Maisner apie tai kalbėjo. Ypač jeigu labai atidžiai pažiūrėtumėt į tokius dosie, tai pamatytumėt, kad nėra pateisinimo uh, e, nenumatytos E, nenumatytų atvejų fos mažorį traukti į šį dosiją ir uždėti naštą vartotojams. Mes turime duoti labai tvirtą žinę visiems dėl e, praleistų jungiamųjų skrydžių ar maršrutų. Tik, aišku, turime tikėtis, kad tokiu atveju bus labai mažai, bet turime numatyti tinkamas juridinės nuosadas. O dėl visų kitų pranešimo dalių aš tikiuosi mes galėsime bendradarbiauti ir šis dosie galės tapti realybę. Uh, Ačiū, ponė Andersen. Pone Grapini, jūs baigėte pasisakymus. Mulțumesc foarte mult, doamna președintă. Eu vreau uh, să mulțumesc colegilor. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu visų pirma padėkoti kolegoms, kurie pateikė jums klausimų. Pone ministrė, aš norėčiau e, pasakyti, kad labai patiko jūsų glaustas, aiškus ir konkretus pranešimas. Ne todėl, kad aš esu rumunė, o todėl, kad aš E, labai gerai pažįstu dabartinę Rumunijos vyriausybę ir suprantu, koks didelis potencialas jame, joje glūdi. Esu tikra, kad pirmininkaujantį Rumuniją atsižvelgs į visus kolegų pasiūlymus. Nereikia pamiršti, kad Rumunija, lyginant su kitomis pirmininkaujančiomis valstybėmis, e, veiks nepalankesnėmis sąlygomis, nes laikas žymiai trumpesnis negu kitų valstybių, o nuveikti reikia labai daug. Mano klausimas labai konkretus dėl kelių žinkelių transporto. Žinau, kad Rumunija turi vieną iš tankiausių geležinkelio tinklų Europoje. Tiesa ir ta, kad šiandien Rumunijos geležinkelio tinklą reikia reformuoti Tačiau Rumunija, pirmininkaudama tokį trumpą laiko tarpą, galbūt sugebės labiau akcentuoti geležinkelių e, interesus, e, ypač kai kalbėsime apie TNT tinklą. Antras klausimas - transporto įtaka turizmui. Apie tai mes kalbėjome. Be abejo, jeigu transportas gerai funkcionuoja, turizmas tik tai skatinamas. Labai ačiū ir sėkmės pirmininkaujant. Ačiū, gerbiama ministrė. Matote, klausimų yra labai daug. Labai daug yra dosie. Kaip jūs sakėte, daug. Ir dabar aš suteiksiu Jums galimybę atsakyti visus kolegų klausimus. Prašom žodis Jums. Merci beaucoup, euh, madame euh, prezident. Labai ačiū, gerbiamą pirmininkę. Pirmiausiai norėčiau padėkoti. Norėčiau padėkoti už linkėjimus mūsų adresu. Aš tiesiog norėčiau Jums pasakyti, kad mes visi kartu turėtume siekti konsoliduoti europinį projektą mūsų visų piliečių labai. Jūs minėjote, pabrėžėte, kad ką mes turime nuveikti kartu, kad apsaugotume mūsų piliečius, kad sustiprintume ekonomikos uh, konkurencingumą ir kad sutelktumėme dėmesį į tvarų judumą, junglumą ir kad dirbtumėme įgyvendinanti visas politikas, kurios atneštų konkrečių rezultatų. Ir kad užtikrintume, kad ekonomikos augimas, konkurencingumas ir ES piliečių teisės būtų apsaugota. Dėkuoju už jūsų klausimus. Norėčiau pasakyti, kad aš pradžioje kalbėdama norėjau pasakyti, kad mes turime ambicingų, tačiau ir pakankamai realių pirmininkavimo tikslų. Pirmiausia, laiko turime nedaug. Jūsų kadencija baigėsi po dviejų su pusę mėnesių. Todėl mes turėjome tai atsižvelgti. Ir kaip aš jau minėjau, mes norėtume užbaigti svarbiausių teisės aktų nagrinėjimą iki kovo vidurio. Jūs sutelkėte dėmesį į šiuos būtent dabar nagrinėjimus uh, teisės aktus. Mes turime, žinoma, parengę kelio gairias. Ačiū kolegai Vandekamp. Dėkoju už jūsų mintis mūsų pirmininkavimo adresu. Iš tikrųjų turime kelio gairias, kuriuose yra nurodyti patys svarbiausi septyni teisės aktai, kuriuos reikėtų baigti nagrinėti iki jūsų kadencijos pabaigos. Taip pat reikėtų turėti omenyje ir bendrą politinį kontekstą, turėti omenyje vyksiančius parlamento rinkimus ir mes tuos tris jūsų minėtus teisės aktus tikrai tiek sieksime užbaigti dėl mobilumo teisės aktų rinkinio. Iš tikrųjų, žinau, kad politiškai parlamentui tai yra labai svarbu. Tačiau kita vertus reikėtų nepamiršti, kad mes iš Austrijos pirmininkaujančios anksčiau gavome įgaliojimus pradėti dialogą su jumis, tačiau mes norėtume žinoti, ar dėrybose mes kalbėsime apie visą rinkinį, ar tiesiog bus tam tikro lankstumo ir pradėsime trilogą dėl vieno e, iš e, teisės aktų, kuriam jūs pritarėte. Taigi norėčiau žinoti, norėti, norėčiau žinoti, žinoma, pradėti dialogą, trilogą su jumis atskirais teisės aktais. Dėl vakarų Balkanų Mūsų pirmininkavimo prioritetų sąraše yra Vakarų Balkanai. Tai reiškia, kad mes norėtume paraginti įgyvendinti visus projektus ir iniciatyvas, kurios galėtų užtikrinti stabilumą ir leisti, kad transporto sutarties sekretoriatas galėtų pradėti dirbti vakarų Balkanuose, transporto sektorėje. remiantis kaiminystės politiką. Hertuk, jūs pateikėte e, klausimą Dėkuoju už jūsų nuomonę. TNT tinklai mums yra labai svarbus. Šitie tinklai yra svarbus todėl, kad jie užtikrins Europos transporto junglumą. Tai svarbu ES piliečiai, turint omenyje kelių saugą. Ir savai mes suprantame, mes toliau dirbsime šiuo klausimu. Kitas mūsų tikslas - kartu su jumis rasti sprendimą, kaip užtikrinti kuo geresnį judumą. Pritarėme ir kitoms iniciatyvoms, be kitako ir jūsų minėtoms alternatyvoms. Alternatyvinėms e, viems infrastruktūros sprendimams. Toliau. Grįžtant prie judumo. Mes uh, savo Pirmininkavo metu kiename dirbti toliau ir tikiuosi, kad su parlamentu rasime sprendimų, kurie leis mums prisidėti prie sklandesnio bendrosios rinkos funkcionavimo. Ir taip pat leis pagerinti socialinės darbo sąlygas darbuotojų ir užtikrinsime didesnę saugą keliuose. Taip pat reikia e, siekti, kad gyvenimas sprendimų bus e, suderintas, nediskriminuos niekieno ir kad neužkrausime penelyg didelės naštos įmonės. Ponas Marinesku kalbėjo apie judumą. Taip. E, aš atėjau pas jūs atstovaudama tarybai, pirminka, tarybai pirmininkaujančiai šaliai ir dėl mūsų balsavimo transporto taryboje. E, e, galiu pasisakyti kaip laikinai einanti pareigas Rumunijos vyriausybėje. Ir kalbu ne kaip pirmininkančio šalies atstovė, bet kaip Rumunijos atstovė. Kodėl nebalsavome už? Dėl to, kad galtinis tekstas netitiko Rumunijos tikslų. Rumunijos e, balsas nepadarė jokios įtakos e, patvirtinant gairias. Ir tai taip pat niekaip neįtakojo mūsų pirmininkavimo. Aš dabar Jums atsakiau, kaip e, laikinai einantį transporto ministrės pareigas, e, ne kaip tarybos atstovė, ponia Marinesku, dėl klausimo, kur, klausimų, kuriuos pateikė ponia Juto ir ponas Krameris. E, kombinuotas transportas, e, krovinių transportas ir direktyva. Ar tai prisidės prie CO2 emisijų mažnymo? Mūsų tikslas toks yra užtikrinti, kad e, mažėtų emisijų ir mes suokime, kad transporto sektorių šis rytis Europos lygmenių yra labai svarbi ir tai yra mūsų prioritetas. Mes sieksime užsitikrinti. Uh, subalansuotą susitarimą su parlamentu ir taryboje per tuos e, porą mėnesių, kurie liko iki vasario pabaigos. Dėl uh, vasaros ir žiemos laiko keitimo atsisakymo taryboje kilo problemų. Jeigu pasakyčiau, noriu atsiprašyti, kalbėdam parlamente, taip, tai yra tarybos problema, valstybėms narėms reikia daug, daugiau laiko, jos, jos galėtų pasikonsultuoti su kaiminėmis tarpusavėje, nes jūs puikiai žinote, kad laiko keitimas, pirmiausia, vasaros, perėmės prie vasaros laiko ar atsisakymas jo turi labai daug pasiekmių ekonominės veiklos ritmui taip pat ir piliečius e, tai veikia. Pone Anderson, jūs kalbėjote apie nuomojamas transporto priemonės. Parlamentas, kaip žinia, yra pasirengęs pradėti e, darybą su taryba ir mes, kaip pirmininkaujantį valstybę narė, darysime viską, ką galime, kad e, pra, galima būtų e, užtikrinti tam tikrus veiksmus, kad būtų patvirtintos bendrosios gairės šiuo klausimu ir kad būtų galima pradėti dėrybą su Europos parlamentu. Mes taip pat jau esame identifikavę, identifikavę keletą e, datų, kada galėtų prasidėti trišalės dėrybos. Visa tai, viskas bus daroma, kad mums pirmininkaujant būtų galima išspręsti šios klausimus ar bent jau, kad būtų galima užsitikrinti e, aiškę pažangą siekiant susitarimo dėl šios iniciatyvos. Pone Anderson taip pat kalbėjo apie keliaivių teisės. Jūs Kaip žinote, šis klausimas buvo aptartas aptariamas trims pirmininkaujančiams šalims veikiant. Yra parengtos ataskaitos, bet dėl breksito viskas sustojo. Aš pati esu keliaivė, kaip ir jūs, ir mes visi norime, kad būtų aiški įstatyminė bazė kad būtų aiškios taisyklės, kurios būtų paprastos, kurios būtų nesunkios įgyvendinti ir vienintelė, kad būtų struktūra atsakinga už tų taisyklių gyvenimą. Mes, kaip pirmininkaujantis šalis, su dėliu sudomėjimu laukiame, kol komisija paskelbs tyrimo rezultatus. Ir po to e, per mūsų pirmininkamą antrą pusę išsakysime savo poziciją dėl šio klausimo, bet reikia palikti laiko komisijai baigti e, apibendrinti šį tyrimą. Pono Liberatskio klausimas. Norėčiau atsiprašyti vis tik tai dabar ponios Grapinė klausimas keliaivių teisės geležinkelių transporto srityje. Europos parlamentas jau patvirtino savo pirmojo svarstymo poziciją ir atsižvelgiant į tai mes de, e, dirbsime toliau, ypač antrą mūsų įgaliojimų pusę, nes reikia išsamei aptarti techninius aspektus, dėl to reikia laiko. Rumunija pirmininkaujantį norėtų užsitikrinti pažangos šioje srityje, kiek tai bus įmanoma. Kelių infrastruktūra, transporto tinklai. Kaip aš jau uh, jums minėjau, mes žinome, kad tinklai turi įtakos ekonomikos augimui, konkurencingumui. Uh, E, ne, nekalbu jau apie turizmą, kuris ES stiprėja visose valstybėse narise. E, jeigu net kalbėtume apie Dunojaus regioną ar e, kitose vietose plėtojama infrastruktūra, tai e, aišku žinome, kad kai e, prižiūrima gerai infrastruktūra, atsiranda iškart e, pozityvus rezultatai kitose ekonominės veiklos srityse ir taip pat tai įtakoja turizmą. Mes žinome, kad valstybių narių vertybės e, turi būti įtvirtintos, nes e, mūsų vienybė yra ir mūsų vertybės be ne pats e, geriausias dalykas. Mes turime remti visus projektus, kurie akcentuoja mūsų vertybės ir paremti visus projektus, kurie prisideda prie infrastruktūros ir turizmo plėtotės. Tai yra man labai artimi dalykai. Dar E, vienas klausimas susijęs su Euroviniete. Mūsų pirmkamo antra pusė. Kai jau parlamentas paskelbs savo veiklos petrauką, užsimsime direktyvos projektu. Mes norėtume pasiekti rezultatų, kad būtų galima priartėti prie susitarimo šiuo klausimu. Norėčiau su jumis daugiau pakalbėti apie geležinkelius. Taip pat reikia kalbėti apie Rumunijos problemas. Aš dabar vėl kalbu Rumunijos vyriausybės vartu. Nėra jokio klausimo, kad mes nebetaikysime principų pagal kilometrus ir valandas. Mes uh, žiūrime į tyrimus ir imsimės atitinkamų priemonių. Komisija ką tik tai pasvirtino labai svarbų projektą Rumunijai. Tai yra projektas susijęs su geležinkelio linijos tiesimu, jo vertė apie milijardą eurų. Norėčiau garantuoti, kad uh, patikinti jūs, kad tikrai geležinkeliai yra mažiausiai tarši transporto rušis ir ji labai svarbi Rumunijai. Ir taip pat visai Europai. Paskutinis klausimas yra susijęs su sauga keliuose, ponios Ajuto ir ponios Sapardeli klausimai. Su to susiję saugumas keliuose yra uh, vienas iš didžiausių mūsų prioritetų. Mes uh, tęsime e, Austrijos pirmininkavusios darbus, sieksime pagerinti teisėkuros e, sistemą šioje srityje, darysime viską, ką galime, kad užsitikrintume susitarimą su parlamentu, kad būtų galima e, šį klausimą baigti svarstyti mums pirmininkaujant. Numatoma trejos trišalės darybos, rytoj pirmosios vyks beje. Ir mes norime realistiškai e, spręsti šį klausimą, derinti skirtingas nuomonės ir taip pat derinti jūsų tekstą ir tarybos gairės pirmiausia e, ženklimo ir signalizavimo sistemų plėtojimo srityje. Rumunijos pirmininkavimo metu dėsime visas pastangas, kad veiksmingai spręstumėme visus politinius klausimus susijusius su šiuo labai svarbiu transporto sektoriumi. Dėkuoju Jums visiems. Merci beaucoup, madame la ministre. Ačiū, ponė ministrė. Labai ačiū, gerbama ministrė. Aš manau, kad mes pirmiausia, bet šios darybas susitiksime labai dažnai. E, per e, taip pat neformalią ministrų tarybą sustiksime, nes e, transporto sektorius yra finišo tiesioje, artėjant rinkimams, žengiant mums link rinkimų ir dirbsime kartu. Ačiū Jums, iki pasimatymo labai greitai. ir linkiu, kad pirmininkavimas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 Gerbiami kolegos, dabar paskutinis darbo tvarkės klausimas susijęs, tai yra komisijos e, pristatymas deleguoti aktai dėl atvirosios e, kategorijos nepilotuojamų skraidyklių. Pono Marinesku nėra. E, taip pat nėra ir komisijos atstovų. E, dėl to šį klausimą nukelsime į kitą sesiją, kitai savaitai 28 e, svarstysime sausio. Pone Valenkamp. Ačiū, kad jūs taip lankščiai pažvelgėte į šitą klausimą. Marnesko klausimas. Jisai paprašė, kad komitete deleguotų teisės aktų klausimą ir priedų klausimą e, tiesiog peradresuotų transporto komitetui, kad antradienį per pietus galėtume uh, padiskutuoti. Marinesku gali greitai skaityti, įsiskaityti tekstus, jis tai įrodė, kai buvo aptarinėjimas judumo paketo pirmasis rinkinys. Labai svarbu išnagrinėti pasiūlymą dėl teisės aktų harmonizavimo. Aš manyčiau, kad tai reikėtų padaryti. Ši, šią popietę sekretorietas išsiūs komisijai laišką E, parašytamas e, dokumentų, kuriuos e, turėtume aptarti 29 sausio. Dabar posėdis baigė.